Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdama šiandieną prisimti pačią svarbiausią užduotį, tai yra visus jūs pasveikinti čia susirinkus komiteto vardu. Daugelis kolegų šiame komitete išreiškė savo norą intensyviau įsigilinti į šį klausimą kurį mes svarstysime ir norėčiau visų paprašyti supratimo, e, visų tų, kurie kalbės, e, darys pristatymus, kad kai kurių kolegų dar nėra, bet aš tikiuosi, kad jie dar susirinks. E, tuo labiau, kad tikrai sudėtinga rasti tinkamą terminą, kad visiems jisai tiktų. Europa pastaraisiais metais energijos požiūriu, energijos gamybos požiūriu įgyjo labai didelę reikšmę. Ta tema yra labai svarbi Europai, ypač E, būtent energijos tiekimo požiūriu labai svarbi. E, mums reikia stengtis gauti pakankamai energijos, taip pat būti nepri, ne, pakankamai nepriklausomiams nuo trečiųjų šalių. Taip pat reikia siekti, kad energiją būtų galima realizuoti kiek įmanoma palankesnėmis kainomis, e, kadangi tai yra labai svarbu ir mūsų piliečiams, ir visai pramoniai. Ir pagaliau reikia stengtis kad energijos gamyba darytų kiek įmanoma mažiau žalos mūsų aplinkai. Ir šiuo, šiuo klausimu pastaraisiais metais vyko labai daug intensyvių diskusijų, buvo rengiami įvairūs teisės aktai, jūs esate labai suinteresuoti žmonės, kurie e, tikrai tą pastebėjote, tačiau e, Pastatai, pastaruoju metu mes labai daug diskutavome apie e, šio, šią temą e, ir ją siejame su vidaus rinka, e, su būtent ES vidaus reikalais, kaip mums pavyks, kaip mums gali pavykti apjungti visus energetikos tinklus, kaip galima tinkamai paskirstyti energiją. Mūsų komisijos atstovas Ettingeris taip pat labai daug dėmesio skiria šioms temoms ir taip pat E, mums reikia, reikia ieškoti sprendimų, žvelgiant ir už ES ribų, stengtis ieškoti galimybių bendradarbiauti su kitomis šalimis, ne tik energetikos politikos kontekste, bet ir svarstant klausimą, kaip mes su kaimininėmis valstybėmis, kurių galbūt anksčiau nepastebėdavome, galėtume e, pasinaudoti atsiveriančiais potencialais. Ir galbūt šiandieną mes turime tikrai gerą progą sužinoti iš, apie tos, e, e, tas naujausias tendencijas ir politinės, finansinės, ekonominės tendencijas ir e, vertinimą šios ryties iš tikrai kompetitingų asmenų. Šią temą mes jau turėjome surengę ne vieną diskusiją ir žinome, kad technologinių požiūrių tai yra taip pat sunkiai sprendžiamas klausimas. Turime apsvarstyti šią temą labai daugeliu aspektų ir aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio renginio, e, kurie nuolat ragino e, surenkti šį sustikimą. Tai yra Angelika Nibler, taip pat ir kiti kolegos. Taip pat norėčiau padėkoti visiems ekspertams, kurie atvyko ir iš toli, ir iš e, arčiau, kad mums padėtų įsigilinti į šią temą. Tikiuosi, kad šis sustikimas mums padės e, padės ir tiems, kurie čia esame ir dar liksime, ir tiems, kurie ir vėl e, išvažiuos ir dirbs toliau savo darbus. Taigi, taip aš įvykdžiau savo pirmąją užduotį ir perduodu toliau estafetę E, Angelikai Nibler. Ačiū ponė pirmininkė, kolegoj e, e, Herbert Royal ir kitiems kolegoms, ponams ir prelegentams. Mes pradėkime mūsų šiandieninį klausimą. Tikiuosi, kad viskas vyks sėkmingai ir norėčiau pirmiausia pradėti padėkoti, mielasis Herbert Royal ir taip pat sekretariato atstovams, kad padėjo surenkti šį viešąjį klausimą turime labai griežtą e, tvarkaraštį, ponios ir ponai, ir dėl to turime nedelsiant pradėsti, pradėti. Aš pradedu pirmąjį diskusijos raundą. E, turime tikrai puikius e, e, asmenys, puikias asmenybės ir ekspertus, kurie e, mums pri, pristatys pirmiausia e, Saulės energijos sritį pastaraisiais metais apie tai buvo nekarta rašoma ir, ir pranešama ir e, dabar ši energijos rušis yra ypatingai įdomi ir svarbi, jo labiau, kad, pavyzdžiui, Vokietija e, pamažu nori atsisakyti atominės energetikos ir e, reikia išsiaiškinti, kaip SEDERTEK projektą įgyvendinti, kiek manoma, efektyviau ir greičiau, sparčiau. Taigi pristatau poną Paul Vanson, kuris yra D, e, uždarosios e, akcinės bendrovės D e, vadovas, taip pat Albrechtą Kaupą, e, taip pat e, džiaugiuosi, kad jisai. E, džiaugiuosi ir, kad ponas Mark Štraus atvyko iš Barcelonos. Jis yra Energy Division viduržėmio jūros regiono sąjungos sekretoriato atstovas ir uh, Taip pat norėčiau pasveikinti Kristoferį Burkhartą, e, Fösula organizacijos atstovą. Per daug nesileisdama į kalbas norėčiau paraginti mūsų pirmąjį prelegentą pradėti savo kalbą ir norėčiau, kad jūs kalbėtumėte ne ilgiau kaip 10 minučių, kad mes dar turėtume galimybę padiskutuoti su kolegomis šiame komitete. Prašau. E, Dėkuoju, ponė e, Librar, už jūsų įvadą, dėkoju ir komiteto iškvietimą. Tai iš tikrųjų didelė garbė ir puikiai proga pasidalinti mintimis, vizijomis, išdėsti mūsų požiūrį ir parodyti, kur esame, kas, ko, ko, kokius žingsnius imsimės ateityje tam, kad e, įgyvendintume tas mintis. Pasirinkome e, pavadinimą, tai yra e, E, galingi impulsai ilgalaikė perspektyvoje Europai ir regionui. Na ir dabar tiesiog išplatinsiu um, e, mūsų, mano pristatymo dokumentus. Na, matote, Europos, Šiaurės, Afrikos um, regioną, um, ten, kur šviesiau, tai yra daugiau saulės šviesos, Šiaurės Afrika, kur tamsiau yra Europa, mažiau saulės šviesos. Na ir mintis atrodo visiems aiškiai, tikriausiai nesikėjau apie ją girdėjote, ten, kur yra daug e, saulės ir mažai žmonių, tai yra pavyzdžiui dykumuose arba pakrantėse, kur yra um, vėjo tenais gaminti elektros energiją, kurią galima būtų panaudoti vietoje, vietos gyventojų labai, o taip pat ir eksportuosi tą energiją. Būtent e, to galbūt nepasieksime šiandien rytoj ar poryt, bet prireiks dešimtmečių ir nemažai žingsnių, kol tai galėsime gyvendinti. Na, tikriausiai visi žinote, Ir beje, vis dažniau ir žiniasklaidoje apie tai informuoja apie tai, kad Europa turi kaimyną, tai yra Šiaurės Afrika, pastarųjų metų įvykiai tai mums dar sėki priminė. Na ir Šiaurės Afrikoje yra šalis, kurios yra labai nustikusios draugiškai mūsų atžvilgiu. Na ir tos šalis pasižymi tuo, kad ten nepaprastai greitai auga gyventojų skaičius, BVP ir panašiai. Ir tai reiškia, kad energijos poreikis tose šalise yra didelis. 85-90 procentų energijos ten e, išgaunama iš iškastinio kūro ir e, ta padėtis negali tęstis, reikia kažką keisti. Būtent tai dar viena priežastis, kodėl e, reikia naujų minčių energetikos srityje, reikia tas mintis įgyvendinti. Na, o dabar jeigu pažvelgsime į Europą, tai Tai Europoje, o konkrečiai ir Briuselėje jau senai gilinamas energetikos klausimas, kuriamas ilgalaikės strategijos ir viskas pradedama nuo to, kurį reikia pradėti, tai energijos e, veiksmingas panaudojimas, nešvaismas, tai čia yra pirmas žingsnis, na, tai čia yra pavaizduota grafiškai, tai yra pirmas laiptelis, toliau e, decentralizuotas energijos gaminimas iš atsinaujančių šaltinių, tai yra visi daro tai, kas yra jų galimybėse. Na ir galiausiai um, energijos mainai tarp valstybių narių. Tai yra, tarkim, vienoje valstybėje galbūt pagaminama daugiau energijos iš atsinaujančių šaltinių nei kitoje ir tas šalis galėtų keisti. Tačiau manome, kad ilgainiui viso to nepakaks ir e, Europoje reikia daugiau energijos iš atsinaujančių šaltinių. Na ir todėl manau, kad čia reikia nukreipti žvilgsnį į Šiaurės Afriką ir artimuosius rytus. Na ir svarbu, kad tos mintis e, iš tikrųjų e, duotų ir pelno, ir ilgainių galima būtų išlyginti kainų skirtumą tarp energijos iš įprastinių šaltinių ir energijos iš atsinaujančių šaltinių. Būtent tai yra pagrindinė mintis. Na, kalbant apie Europos parlamentą ir apskritai politiką Europoje, tai tenka pasakyti, kad e, padaryti namų darbai ir jau dviejai metai, e, kaip turime tam tikrus instrumentus, Tai yra, pirmiausia, tai yra priemonės, kurios leis tarp valstybių narių vykdyti energijos iš atsinaujančių šaltinių mainus, bet kita priemonė, kuri mums yra asmeniškai yra svarbesnė, tai yra ta priemonė, kuri leis mums importuoti energiją iš Šiaurės Afrikos ir kitur. Tai yra vadinamasis devintasis straipsnis lankstus mechanizmas. Na ir tai įgalins e, vykdyti projektų Šiaurėje Afrikoje finansavimą. Na, ta, ta priemonė e, įtvirtinti Europinėse teisės aktuose galima bus jau perkelti nacionalinius teisės aktus ir gyvendinti jas priem e, vietos lygių ir tokiu būdu viską harmonizuoti ir tai leis plačiai naudotis tą priemonę. Na, kalbant apie mūsų projektą, tai paminėsiu Desert Egg, tai čia yra vienas iš tų projektų energijos atsinaujančio šaltinių srityje, kuris yra tikrai realiai įgyvendinamas. E, jis numato, kad e, saulės energija bus gaminama dykumose, tai darysime bendradarbiaudami su šalimis partnerėmis, tai pirmiausia Marokos Taigi mes bendradarbiavome su Maroko uh, um, vyriausybė ir Maroko Saulės energijos agentūra Mazem yra sudarytas tam tikras pagrindas, kuriuo remiantis kalbame ne vien tik apie energetiką, bet ir apie svarbius socioekonominius aspektus, taip pat perspektyvas gyventojams, uh, darbo vietas, perspektyvas vietos, pramoniai ir taip toliau, žinių perdavimą ir taip toliau. Taigi, nors didžioji mūsų darbo dalis susiveda į ilgalaikės strategija 40 metų, kuri yra susijusi su infrastruktūrų problemus, sprendimu ir taip toliau, bet vis dėlto norime artimiausiai ateityje apčiuopim rezultatų, kurie parodytų, kad tai įmanoma gyvendinti. Tai ir yra didžioji užduotis. Taigi šiuo metu kartu su Mazema mes vykdame partnerystės e, pilotinius projektus. Na ir mintis yra štai kokia. E, per pagaminti 500 megavatų Tai yra gan e, plataus masto projektas energijos atsinaujančių šaltinių srityje. Ir čia labai svarbu e, gebėjimų žinių ekonomika. Tai reiškia, tokiu būdu, pastelkus e, žinias, galima bus sumažinti tų iš pradžių labai brangių technologijų kaštus tam, kad būtų ir pelno. Taigi e, du etapai, tai yra e, saulės terminės e, ne, technologija, tai yra didieji veidrodžiai, kurie leidžia pagaminti šiluminę energiją, o po to e, foto, fototechnologijos. Nesigilinsiu konkrečias detalės, tiesiog e, dabar iš karto pereisiu prie mūsų uh, bendrų užduočių, mūsų ir politikos užduočių. Taigi, kaip tikriausiai žinote ir iš patirties Europoje, iš pradžių tai buvo uh, foto energetika, kur yra brangi. Na ir čia matome uh, grafiškai pavaizduotus skirtumus tarp kaštų uh, rinkoje, kol kas dar pelno nėra ir čia aišku reikalinga parama. Tačiau tikslas yra, kad tikslingų investicijų dėka per partnerystę su šalimis Afrikoje, kai mes nešime be kitako savo žinias ir ekspertizę, kad ilgainių kaštai E, būtų mažinami ir galiausiai būtų e, pelningos tos technologijos, tai būtų tarsi provežis e, rinkoje ir tuomet, kai jau kaštai po 10-15 metų bus mažesni nei energijos gavybos iš iškastinio kūro kaštai, tai tuomet bus tos technologijos plečiamos ir plačiai dėgiamos rinkoje. Ir būtent e, šis energijos šaltinis taps vienu iš įprastinių energijos šaltinių. Ir visam tam pasiekti reikalingi trys e, žingsniai ir šiame kontekste yra labai svarbus bendradarbiavimas su Europos parlamentu. Taigi pirmiausia, įgyvendinkime pirmuosius praktus kartu su šalimis partnerėmis, kartu su Maroku, Na ir reikalinga, aišku, šiame etape politinė paraba, reikia ir bendradarbiauti ir su pramonė. Ir per įprastinius procesus, pažiūrėjau, pasitelkus pasaulinį banką, Europos investicijų banką, galima bus uh, E, nustatyti labai aiškias, skaidras procedūras ir beje čia galima bus remtis tuo lankščiuoju mechanizmu numatytų devintame straipsnėje. Galėtume išbandyti tą mechanizmą, pasižiūrėti, kaip jis veikia praktikoje, jis taip pat leistų užtikrinti papildomą finansavimą na, ir jau po to bus pradedami leisti pirmieji teisės aktai. ir per ilgalaikę partnerystę tarp Afrikos ir Europos galėsime praktiškai gyvendinti tuos aspektus, kurie svarbus Afrikai yra Europą, aišku, jie susijęs su energija ir kitais klausimais, bet čia pirmiausia kalbame apie energetiką. Ir tokiu būdu Marokė, Egipte, Tunise, galbūt ir kitose uh, E, regionas ir šalyse galima bus išspręsti energetikos problemas, o kartu ir su tuo susijusias problemas, kaip pavyzdžiui, industrializavimas, darbo vietų kūrimas ir panašiai, socialiniai aspektai. Na, nežinau, tikriausiai telpu man skirtą laiką. Na, aišku, visi galite sudalyvauti mūsų konferencijose, ja, kuri vyks Kairė. E Labai kviečiu jūs atvykti ir e, toje konferencijoje dalyvaus e, svarbios politinės asmenybės, ponas Sotingeris nurodė, kad jis atvyks kiti e, svarbus peltiniai veikėjai atsakingi už sprendimų prieimimą, jie atvyks iš Afrikos šalių, iš Artimų Rytų, iš Europos, taigi kviečiu ir jūs. E, Dėkuoju. Dėkoju už jūsų labai įdomų pristatymą, dėkoju už kvietimą dalyvauti konferencijoje Kairė. Nebejoju, kad šį klausimą galėsime aptarti su koordinatoriais ir paieškosime galimybių siūsti mūsų delegaciją. Ir dabar iš karto perduosiu žodį ponui Albrechtui Kaup. Prašau, žodis jums. Könnte jemand die Constance. She was, yeah. yeah. Ja. Ich möchte mich auch recht herzlich. Aš taip pat e, širdingai mm, dėkoju, mano vardas Albrechtas Kaupas, jau tri metai gyvenu Egipte, Kaire ir esu atsakingas už koordinavimą bei dialogą su viduržėmio jūros e, šalimis. Mūsų darbų tikslas yra e, elektros tinklų integravimas, apjungimas. Taigi, norėčiau dabar tarsi išsakyti tai, kas nuolat sakoma mums, tai, kas su mumis nuolat diskutuojama. Tai yra E, mūsų europinė mintis integruoti Šiaurės Afrikos elektros tinklus į europinius elektros tinklus ir galbūt netgi ateityje sukurti galimybę eksportuoti Šiaurės Afrikos energiją į Europą. Taigi, tai mūsų užduotis ir ji remiasi E, komisijos nuorodomis, tai yra tarsi savotiškas katalizatorius. Ir problema su katalizatoriais yra tokia, kad jie paspartina dialogą, tačiau patys tuo procesu metu greitai sudega. Na ir nuomonės mes esame apjungę į penkis veikalus, kurie kas paviešininkės penki mėnesiai, jie yra patekti energetikos komisaro tinklapyje. Na ir tuose leidiniuose labai aiškiai nušviesta, kaip, kokia padėtis yra e, viduržėmio jūros regiono šalyse, energetikos sektorija, kokiu yra sprendimu. Taip pat nu, nurodyta, koks egzistuoja rinkos potencialas, kokiu iškyla finansavimo problemų, e, kokius maršrutus galima būtų pasirinkti, kokiu galbūt yra teisinių ir e, administracinių problemų kliūdančių Saulės energijos ekspertui. Taigi, Taigi, jeigu mes prieš pastatytume e, viziją ir re realybę, reiktų pirmiausia konstatuoti, kad tarp mūsų yra viduržėmio jūra, taigi kaip jie veiksime. Ir yra dvi tarsi sąsajos. Kairėje pusėje, tai čia problemų nebūtų, tai čia pasitelkus dabartinės technologijas galima būtų gan lengvai nutiesti energetinius e, tinklus, bet jau viskas baigėsi prie Libijos sienos. Bet e, Alžyre, Tunise ir Marokė tai nebūtų problemos. Tai čia galima būtų pagaminti 5 procentus ir tai 5 procentus, tai matome, kad e, ši, į šį regioną energija teikiama iš Europos, čia trūksta energijos ir padėtis per pastarusius penkerius metus gerokai pašlyjo. Toliau, kur matote, jau prasideda Egiptas. Tai čia tikriausiai neįmanoma nutiesti tiesioginio energetinio tilto, tarkim, galbūt į Kretą ar į Graikiją, kaip kad siūloma. Na, dabartinės technologijos kol kas neleidžia per viduržėmio jūrą, to dešiniai pusiai nutiesti e, energetinio tinklo, pakrantė labai susiskaldžius ir toliau. Toliau matote tas juodus, e, juodus brūkšnius. E, pavyzdžiui, prie Sirijos sienos čia be techninių problemų galima būtų sukurti energetinius tiltus, manuelis, man, manuelis tai konkrečiau paaiškins. Ir dar matote apačioj juodus brūkšnius, čia yra Libija, bet jau dešimt metų čia nieko neįmanoma pasiekti. Neįmanoma iš Maroko į Siriją eksportuoti energijos, nes neįmanoma sinchronizuoti um, technologijų. Pastaraisiais septynerius metus, per pastarusius septynerius metus buvo du bandymai, tačiau jie nepasitvirtino. Taigi, štai matote tokia padėtis, kaip yra tiekiama energija, kokiamis kryptimis viduržėme jūros regione. Na, nu, galvojant apie, apie saulės energijos konkurentus iš e, atsinaujančių šaltinius, kaip pavyzdžiui e, vėjo energija, hidroenergija, tai mūsų konkurentai yra dujos, ne nafto dujos. Jau 70 procentų šiuo metu e, energijos yra pagaminama iš gamtinių dujų. Na ir kairėje matote, čia e, matote chaotišką dujų e, kainų sviravimą per pastaruosius dešimt metų visiškai buvo neįmanoma prognozuoti tų kainų, jos tai krismuko, tai krito, tai nuo 5 e, dolerių iki 15 dolerių. Na, jeigu ir mes pažvelgsime į visų mūsų partnerių e, iš jėgainių duomenis, tai tenka konstatuoti, kad per ateinančius dešimt metų e, viskas padvigubės. Reikės dvigubai daugiau anglies, dvigubai daugiau um, dujų ir dvigubai daugiau e, energijos iš atsinaujančių šaltinių. Mes tiesą sakant tikėjomės, kad energijos iš atsinaujančių šaltinių bus pagaminama keturis kartus daugiau. Na ir pritrūks hidroenergijos, nes energijoje, nes Egipte, pavyzdžiui, ilgainiui hidroenergija bus mažinama e, laipsniškai iki 40 procentų. Gaila, nes mums reikalinga hidroenergija e, tam, kad būtų e, proporcingas energijos pasiskirstimas. Na, E, šiuo metu energija iš atsinaujančių šaltinių dar 1-2 procentus, tikimės, kad e, tos energijos padaugės. Na ir apie svarbiausius barjerus. Tai labiausiai šiuo metu kliudo mūsų pastangoms gaminti energiją iš atsinaujančių šaltinių ir gini, tai jog pernelyg greitai išaugo energijos poreikis, vidutiniškai išaugo nuo 6 iki 12 procentų per metus. Taigi susiklosti tokia situacija, kai nebegalime pagaminti, padengti viso energijos poreikio patys mums reikia eksportuoti energiją iš Europos, tačiau vis dėlto energijos vartojimas per metus išaugo nuo 4 iki 8 procentų. Na ir aišku dabar mūsų klausimą, kodėl pasirinkti e, saulės energiją, nes e, reikia 5, nuo 5 iki 10 kartų daugiau kapitalo. Ne gamybos kaštai yra 5, 10 nu, kartų didesni, bet kapitalo reikia tiek daugiau. Taigi, štai su tokiu argumentu mes susidarėme, apie tai norėjome, norėčiau Jūs informuoti. O taip pat egzistuoja konkurencija iš privačių operatorių pusės ir jiems reikia padengti savo riziką. Jie privalo būti 50-100 procentų brangesni. Nebūtinai jie to nori, bet tai tiesiog jų poreikis ir būtinybė. Na, o dabar matote tarifų struktūros, kurios mums bus labai svarbios. Mes šalis padaliname dvi grupės. Geltona šalis apačioje čia yra e, Egiptas. E, ten žemiausia energijos tarifai 2,5 eurų vidutiniškai, o žalia grupė Tai ten apie 7 procentai yra vidurkis Palestina, Libanas, Izraelis, Marokas. Na ir matote trijų, tris, trijų spalvų laukelius. Tai pavyzdžiui, šioje grupėje vėjo energija jau yra ganėtinai konkurencinga, jau jos nebereikia subsidijuoti. Geltonas laukelis, tai čia yra palyginimas su Europa, mūsų tarifai. Na ir toliau ES namų ūkiai nuo 23 iki 38 procentų e, eurų. Tai čia yra Europos namų ūkių tarifų vidurkis. Na, o viršui matote 23, 38, viršui 14, 23. Tai čia yra maždaug apitikrai tie kaštai, kurie atsirastų, jeigu statytume saulės energijos jėgainės. Na, o čia pačiai matote kaštai, kiek tai kainuotų, jeigu tai būtų privatus operatorius. Taigi, e, vien, ir privatus operatoriai turi viską padauginti tam, kad padengtų savo riziką. Taigi e, pagrindiniai energijos šaltiniai iš atsinaujančių šaltinių būtų saulė ir vėjas. Ir šiuose šalyse tie tarifai yra tokie žemi, kad reikėtų didelių subsidijų, kiek saulės ir vėjo energija būtų um, pelninga. Dabar pasidalinsiu gerą žinę. Vis dėlto, jeigu jūs šiandieną e, statytumėte saulės jėgainę, e, ta, 1500 e, milijonų megavatų ir po dešimties metų tarsi matyti iš ateitį, žvelgiant ateitį, pažiūrėtumėte atgal ir bandytume įvertinti, ar priemėte gerą sprendimą, tai taip, nes tai bus žalia spalva. E, Raudona spalva tai reiškia metinės subsidijas, na, nu, o žalia spalva reiškia, kad tai yra uh, nauda, kur galbūt pelnas ir čia atsižvelgtai tai, kad ateitie išauks uh, iškastinio kūro gamtinių dujų kainos ir jau dabar galima būtų statyti tokias jėgainės e, su prielaida, kad iš pradžių reikės subsidijų, nes bus papildomų kaštų, bet ilgainiui viskas išsilygins. Na, o ko reikėtų vengtis? reikėtų vengti tokių e, jėgainių statybos, kai e, neįmanoma bus nutraukti subsidijų joms. Tai būtų pats prašiausias scenarius. Tai būtum, tarkim, jėgainė, kur, o jeigu jėgainė, kur po 7-80 metų uh, nebereikės subsidijų tai ir jau pat, tai būtų tai yra ta jėgainė, kuri iš tikrųjų duotų naudos visiems. Dabar perėsiu prie kabutėse karštos eksporto temos. Na, jau dviejų metų Europoje kalbam apie tai, kad Europai reikia importuoti saulės energiją. Na, mūsų diskusijose mums e, tai nepadeda, Nes jau mums su partneriu pasako jau trim metai teigiama, kad jums reikia mūsų saulės energijos, tačiau nieko nevyksta. Tiesą sakant, e, Europai nebūtinai reikia ten statyti tas jėgainės, bet e, finansinių, ekonominių požiūrį tai būtų prasminga. Pateiksiu labai paprastą pavyzdį. Tai matote, mūsų tarifą, tai tarkim vidurkis panašus kaip Londone, gal kažkur šiaurė 26 eurai. O jeigu jūs pastatytumėte jėgainę pietuose, tai čia matote dvi saulytės lygnant su viršutinė. Tai reiškia, kad tarifas būtų 13 centų. Nemanome, kad įmanoma būtų pastatyti pigesnės jėgainės. Apačioje čia reikia pridėti 20 procentų, bet nebus pigiau dėl vairių priežasčių statyti jėgainės pietuose. Be to visą, jėgai, visą elektros energiją reikės transportuoti į šiaurę, galbūt 10 procentų bus e, prarasta kažkiek tai. E, taip pat e, tinklų operatoriai taip pat norės pelno galbūt 3 eurų už kilovato valandą. Taigi finansinių požiūrių vis dėlto būtų prasminga uh, statyti jėgainės e, pietuose. Problema yra tai, kad pietuose nėra investitorių, nes šiaurė nėra dar pirkėjų, nes jėgainės yra statomas tuomet, kai aišku, kad per ateinančius 20 metų bus energijos pirkėjas. Šiuo metu konkuruoja trys technologijos iš esmės. Na, vadinamasis CSP, tai yra terminės jėgainės su kaupimo e, gebėjimais. Ar tas technologijos bus dėgiamas e, tik tuomet, jeigu e, bus užtikrintas tolygus tiekimas, vėjo jėgainės jau yra konkurencingos, čia problema nėra. Ir pe, ir atrodo PV jau laimėjo konkurenciją su CSP, kalbant apie e, naud, gamintojų kainą. Tai reiškia PV technologijos labai greitai priartės prie e, vėjo energijos kainų ir greičiausiai po dviejų, trijų metų e, jau galės konkuruoti su vėjo energija. Tai tokie mūsų vertimai. Mes esame suformulavę penkias rekomendacijas. Tai pirmoji būtų štai tokia kadangi reikia daug didesnių kapitalo kaštų, negamintų, bet kapitalo kaštų, būtina, kad būtų pasitelkti ir patraukti didėjai bankai, nes arabų e, fondai ir bankai nelabai dalyvau šiuose visose darybose. Taip pat turime sumažinti energijos poreikio kreivę. Energijos veiksmingas panaudojimas yra svarbus aspektas padegiant energijos poreikį. Na ir toliau šiaurėje tiesiog reikėtų uh, pirkėjų, kurie išbandytų devintas tas straipsnių nuostatas. Na ir taip pat reikia kažkokių tai tarpinių jungčių, uh, kurios būtų ne vien tik tai žalios, kurios gal būtų uh, e, besirimenčios iškastinių kūrų ir panašiai, nes kitaip mm, mes ne, nelamėsime nieko. Na ir svarbu uh, panaudoti uh, geriau energiją ir pietuose, reikėtų pagalvoti apie kaupimo galimybės. Na ir galiausiai taip, saulės energija yra brangi, Egipte buvo pastatytos e, piramidės. Ir jeigu šiandieną uh, energija būtų gaunama iš žmogaus jėgos, tai Taip, aš paskaičiau, kad kainuotų nuo 25 eurų iki 2,5 eurų priklausomai nuo to, kaip bus maitinama e, tie žmonės ir tikriausiai tokia energija vis tiek dar būtų pigesnė negu saulės energija. Ačiū. Dėkoju, ponui Kaup, tai buvo tikrai drąsinanti pabaiga. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Štraus, kitam mūsų prelegentui, prašau. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui už tai, kad mane pakvietėte į šį pristatymą ir galėčiau pristatyti viduržėmio jūros saulės energetikos planą ir pakalbėti apie tai, kaip jį galima įgyvendinti. Kaip jūs žinote, viduržėmio jūros saulės energetikos planas yra vienas iš šešių prioritetų, kuriuos Paryžiuje, per Paryžiuje vykusi vadovų susitikimą 2008 metais e, paskelbė vadovai. Ir šis planas yra susijęs ne tik su Saulės energijos e, bet ir su apskritai atsinaujinančios energijos gamyba planuojama papildomai pagaminti 20 gigavatų e, papildomai elektros energijos, bet nekalbama apie šios energijos eksportą. Taigi 20 gigavatų, kad būtų galima pasiekti šį tikslą valstybės norėjo, kad būtų parengtas mm, veiksmų planas ir kuriame, kuriame būtų numatyti, mm, numatytos priemonės, kaip tų tikslų pasiekti. Ši didelė Europos ir viduržėmė jūros šalių politinė iniciatyva taip pat įeina ir į globalių viso pasaulio mastų vykdomų iniciatyvų sąrašą. Ir taip pat reikia pasakyti, kad turint galvoje Paryžiaus deklaraciją ir dabartinę situaciją, e, jau prasidėjo praktinė veikla praėjusiais metais. Buvo parengtos nacionalinės viduržėmio jūros šalių strategijos, tai yra e, Maroko, Tuniso, Alžyro ir kitų. Taip pat dalyvauja šioje iniciatyvoje ir privatus sektorius, tai yra Desertec, Medgrid ir kitos iniciatyvos ir taip pat kalbama apie naujas finansinės priemonės, kurias pasiūlys finansiniai, e, tarptautinės finansinės institucijos. O Paryžiaus deklaracija suteikia m, mm, naują suteikia e, naujos svarbos šiam projektui. E, kalbant apie e, Paryžiaus deklaraciją, yra šios deklaracijos priedas, kuriame mm, kalbama apie tai, kaip galima įgyvendinti viduržėmė jūros mm, saulės energetikos planą. Ir e, valstybės narės, trys valstybės narės paprašė, kad glaudžiai su Europos komisija būtų koordinuojamas e, šis planas. Ir aišku, kad jau bus remiamasi tuo, kas buvo atlikta per praėjusius e, du metus. Pirmasis posėdis visų suinteresuotų šalių vyko šiemet vasario mėnesį Briuselėje. Taigi ir ką mes bandėme padaryti, ką mes bandome daryti. Čia reiktų paminėti keletą tarpusavėje susijusių dalykų, kurie bus įgyvendinami sinchroniškai. Pirmiausia, tai pagrindinio plano parengimas ir kad jis būtų tam tikras pagrindas tolesniem visų suinteresuotų šalių, partnerių ir valstybių veikimui. Tai yra, e, kad būtų apžvelgti e, pagrindiniai dalykai, e, nuo kurių priklauso energetikos iš atsinaujinančių šaltinių gamyba. Labai svarbu, kad visi kartu rastume priemonės, sprendimus, kaip tą projektą įgyvendinti. Tai, tai yra ir teisės aktai, ir finansiniai instrumentai, ir reikalinga infrastruktūra, technologijos, žinių perdavimas, pajėgumų kūrimas ir taip toliau. Tokia būtų e, pagrindinė e, užduotis, e, kalbant apie šį bendrąjį planą nebereikia jau atlikti tyrimų studijų, jau pakankamai tų studijų yra atlikta ir tikimasi, kad tas pagrindinis planas, taip vadinamas master plan, bus parengtas iki 12 metų pabaigos ir pateiktas viduržėmio jūros šalių vadovams. Taip pat tolesnis žingsnis būtų numatyti konkrečius bandomuosius projektus ir su jais susijusius finansinius instrumentus, mm, kurie leistų tuos e, bandomuosius projektus įgyvendinti. Kokios, e, kokie metodai, kuriais mes remsimės? Sekretoriatas e, neturi labai didelių galimybių, jis tiesiog yra e, kontaktinis punktas. Ir aišku, kad sekretoriatą e, politiškai kontroliuos viduržėmio jūros šalis dalyvaujančios šiuose projektuose. Ir kaip jau minėjau, e, bus tengiamasi numatyti ir išlaikyti bendrą viziją sekretoriatas yra kaip ir neutrali institucija, sudaryta iš e, neutrali institucija ir neturi jokių, e, sakysim, ir stengiasi veikti neutraliai. Taip pat bus traukiamasi, e, stengiamasi traukti įvairius partnerius ir pilietinę visuomenę, ir privatų sektorių, ir viešai sektorių. Kol kas dar reiktų aptarti su viduržėmio jūros šalimis, kokios yra, kokie, yra, kokie yra pagrindiniai aspektai. Pirmiausia, tai labai svarbus yra politinis ir reguliavimo e, aspektas, finansavimas ir paramos schemos, e, infrastruktūrų buvimas taip pat atsinaujinančios um, energetikos klausimas ir taip pat pajėgumų kūrimas. Nesileisiu labai išsamei į detalės, bet noriu pasakyti, kad šie visi skirtingi elementai galėtų būti tokie. Uh, pol politinis ir įsipareigojimas ir atitinkami mm, teisės aktai. E, tai pirmiausia reiškia tokie teisės aktai, kurie skatintų energetikos iš atsinaujinančių šaltinių gamybą, investicijas į tokią energetiką, investicijų apsaugą. Labai svarbu, kad būtų tinkamas finansavimas nes e, buvo minima, e, e, kiek skiriasi mm, energetikos iš atsinaujinančių šaltinių ir iš iškastinio kūro kaštai. Kai kurios finansinės priemonės jau egzistuoja, bet kol kas dar galbūt netinkamai gyventintos, čia kolegos minėjo, mm, direktyvos devintąjį straipsnį, kuris galbūt nėra dar pilnai išnaudojamas. Ir kalbant apie tą devintąjį straipsnį, reikia pasakyti, kad jau yra atlikta nemažai studijų, kaip jį panaudoti. Dabar jau reiktų konkrečių politinių įsipareigojimų ir aiškesnio politinio signalo, kad būtų galima judėti į priekį. Kita priemonė, kuri taip pat jau yra, yra taip vadinama carbon finance priemonė. Ir labai svarbu stengtis, kad judėtume į priekį, o negrįžtume atgal. Dabar e, Europoje, kaip žinote, galioja priekybos apivartiniais e, taršos leidimais sistema. Ir e, kalbant apie projektus, kurie sudaryti iki 12 metų, kurie bus sudaryti iki 12 metų gruodžio 31 dienos. E, nebus e, skirta e, lėšų jiems finansuoti. Kol kas tai kelia Europos komisijai problemų. Labai svarbu mažinti ir riziką. Mes kalbėjom apie atsinaujinančios energijos kaštus. Ir aišku, kad ilgalaikiam sutartim, kurios sudarytos 20 ar 25 metų laikotarpiui, egzistuoja tam tikra rizika ir reikia stengtis tą riziką sumažinti reikia geriau parengti projektus, įtraukti įvairias finansavimo galimybės, kad tie projektai būtų įgyvendinti. Nes jokia priemonė, joks finansinis instrumentas m, mm, atskirai neduos e, didelės naudos. Vis, vis, visas priemonės, visus instrumentus reikia naudoti Mm, kartu, koordinuojant ir bendradarbiaujant. Nes kitaip mums nepavyks mm, plėsti šių technologijų. Ir jeigu tik tos technologijos bus įgyvendinamos dideliu mastu, tik tada jų kaštai sumažės. Kitas svarbus klausimas yra pačios infrastruktūros. Tinklai irgi reikia bendros vizijos, kokia ta infrastruktūra turėtų būti. Ir čia nereikia kalbėti tik tai apie jungtis tarp skirtingų viduržėmio jūros valstybių, bet ir jungtis tarp, tarp pietinių valstybių ir pačių pietinių valstybių viduje bei tų tinklų įtraukimą į Europos tinklą, kai, kai ta energija pateks į Europą. Atsinaujinanti energetika iš atsinaujinančių šaltinių turėtų būti e, viduržėmio jūros šalių ekonomikos vystimosi vienas iš prioritetų ir pagrindinių veiksnių. Ir tose valstybėse taip pat reikia pagalvoti, apie tai, kaip, kaip geriau veikti, ar, ar nereikia kokių konkrečių e, paramos priemonių, finansinių priemonių, mokslinės tyriamosios veiklos ir įvairių vietinių iniciatyvų. Nes Priešingų atvejų, kažin ar pavyks įgyvendinti to, tą, ko norime pasiekti. Labai, tai, labai svarbu yra kurti gebėjimus, perduoti žinias, apsispręsti, kokiomis formomis tai geriausia gali būti padaryta, vykstyti dialogą, m, mm, bendradarbiauti, eh, taip pat ir, ir mokymo srityje institucijų bendradarbiavimas labai svarbus. Uždaviniai iš tiesų yra dideli ir ES, ir ES parlamentas čia galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį, skatindamas e, tokių projektų įgyvendinimą. Užbaigdamas pasakysiu, kad ateinantis dviejai ar trejai metai bus labai svarbus ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti to, ko norime. Galėsime įtraukti visas galimybės ir regionų potencialą ir politinius, e, įsipareigo, ir politinius įsipareigojimus. Dabar vyksta diskusijos dėl atominės energetikos, todėl ir, ir kurios nėra labai uh, palankios atominė energetikai, todėl reiktų skatinti tokių uh, projektų iš uh, atsinaujinančių šaltinių gyvendinimą. Ir čia reiktų, kad ES vaidintų e, vedantį vaidmenį, nes jei viduržėmio jūros šalis, kurios turi visas galimybės ir visas priemonės neįgyvendins tokių projektų, tai jie galės, jie ko gero gali persikelti į Kiniją, Pietų Afriką ar kitas e, šalis. Neturime prarasti to privalumo, kurį turime. Tiek, ponė pirmininkė, norėjau pasakyti. Dėkoju ponui Štraus už tikrai puikų pristatymą ir šaldama į laikrodį iš karto perduotų žodį ponui Burkartui. Prašyčiau pradėti. Thank you very much. Um, while the presentation is coming up, um... Dėkoju, ponė pirmininkė. galbūt trumpai pristatysiu savo įmonę First Saula. Mūsų įmoniai 12 metų, jinai yra jauna, bet šioje pramonės sity, e, srityje mes esame patyrusi įmonė, mūsų pagrindinė buveinė yra Junktinėse Amerikos valstijose, turime buveinę Vokietijoje, turime gamybos pajėgumus Vokietijoje, veikiame uh, Azijoje, Prancūzijoje. Mes esame antra didžioji e, gamintoja fotovoltinių įrenginių. Taip pat e, naudojame tą vadinamą Sinfilm technologiją, e, esame jos didžiausias gamintojas pasaulyje. Viena iš priežasčių, kodėl norėjome pasisakyti šiame klausime, tai e, norėjome pakalbėti apie tuos, e, tuos tinklus, kuriuos esame nutiesę dikumose dabar Saulės energijai panaudoti. Tai yra 2,4 gigavatų tinklai, tai yra Junktinėse Amerikos valstijose, jos dikumų dalyje jeigu mes pažiūrėsime viduržėmio jūros šalis, manyčiau, e, kad fotovoltinė e, energetika čia galėtų būti e, labai puikiai panaudojama, nes jinai yra sparti, greitai gyvendinama. Taip pat reiktų mm, susimastyti ir apie uh, geresnį e, dabartinės, e, dabartinių įrenginių ir, ir, ir energetikos sistemų valdymą. Be to, norėčiau pasakyti, kad apskritai reiktų padidinti elektros tinklų kiekį, E, viduržėmio jūros regione ir būtent fotovoltiniai tinklai m, mm, galėtų šį uždavinį išspręsti. Mes kalbame apie didelę perdavimo infrastruktūrą, apie tokios infrastruktūros statybą, bet m, panaudojant fotovoltinius įrenginius galima e, ženkliai sumažinti perdavimo, e, energetikos perdavimo kaštus ir nuostolius. Pateiksiu šiek tiek skaičių. Mūsų e, statybos viena iš komandų, pažiūrėjau, per dieną panaudoja 275 žmonių darbą. Tai uh, reikštų e, fotovoltinių įrenginių statyba reikštų ir labai nemažą darbo vietų sukūrimą. Ši sritis yra tokia sritis, kurioje kasdien kažko išmokstame. Tas irgi gerai e, viduržėme jūro šalim. Taip pat labai svarbu ir mm, aplinkosaugos dalykai nes e, tokia energetika leidžia ženkliai sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro. Daugelis neįsivaizduoja, kaip atrodo tie dideli folto, fotovoltiniai projektai ir m, mm, kokie yra jų pranašumai. Tokiem projektam nereikia nei vandens, nei dujų, nei naftos. Jie nieko neišmeta, tai yra absoliučiai e, švarūs projektai ir nėra jokių atliekų. Ir ypač dikumų e, teritorijose, dykumų plotose. Tai yra labai geri projektai. Juos labai lengva, šios įrenginius labai lengva prižiūrėti. Ta technologija yra saliginai e, paprasta, lengvai prižiūrima, kalbant apie anglies pėtsaką. E, manau, kad e, šioje srityje šie įrenginiai taip pat yra labai pažangus. daugelis žmonių, ko gero, neturi informacijos arba patyrimo šioje srityje, bet šiems įrenginiams nekelia problemų nei dregmė, nei dulkės, o kalbant apie geografinės, geografinius tam tikrus reikalavimus, manau, kad patikimą sistemą galima sukonstruoti daug kur projektų vystimo aspektas. Čia labai svarbu tai, kad e, yra labai trumpas statybos laikas, jie e, įgyvendinami moduliais, tai yra labai lankstus projektai Aš suprantu, kad, kaip jau minėjo kolegos, labai svarbus čia yra kapitalo kaštai. Taip, bet šiem projektam praktiškai nereikia jokių jų priežiūros kaštų ir juos galima finansuoti pagal e, pastatant kiekvieną modulį, pradedant nuo, nuo 50 ir taip toliau megavatų. Nereikia, kaip jau minėjau, nei vandens, nei dujų infrastruktūros e, fotovoltiniams projektams. E, ir juos galima renkti, įrenginėti tokiose teritorijose, kur nėra jokių kitų infrastruktūrų ir praktiškai juos galima statyti ant bet kokio paviršiaus, net ant kalvų, nebūtinai ant lygaus paviršiaus. Kalbant apie finansavimą, e, kapitalo kaštai, kokie m, mm, būtų lyginant su kitais, kitais panašiais projektais, mūsų nuomonė mūsų paskaičiavimais kapitalo kaštai fotovoltiniams projektams yra 40 procentų mažesni. Ir kalbant apie šios fotovoltinius projektus, 35 e, gigavatai e, gali būti instaliuojami, jei, jei tik gaunamas finansavimas ir tokie projektai finansinėms institucijoms jau nėra naujovė, taigi jos yra linkę teikti kreditus. Čia norėčiau pateikti jums šiek tiek pavyzdžių, nuotraukų e, jau įgyvendintų fotovoltinių projektų, tai yra nuo 10 iki 80 MW projektai o dabar matote didžiausią įgyvendinamą projektą 290 MW fotovoltinis projektas Arizonoje ir Pacific Gas and Electric Company pirks energiją iš šių fotovoltinių įrenginių ir iš tiesų norime pasakyti, kad dabar jau tokie dideli projektai yra visai įgyvendinami. Saulės energija e, išgauta dikumose turi labai didelę vertę ir tą energiją galima arba eksportuoti, arba panaudoti vietiniam poreikiam. Svarbu, aišku, pirmiausia patenkinti vietinius poreikius, bet kad tie projektai taptų gyvybingi, ir, ir įgyvendinami, labai svarbu ir galimybė eksportuoti energiją. Taigi e, investicijos į saulės energetikos ar fotovoltinius įrenginius tikrai yra e, veiksmingos, naudingos ir tokių įrenginių priežiūros kaštai yra nedideli ir tokie projektai leidžia vystytis regionų ekonomikai, kūrė naujas darbo vietas. O per pastarosius metus mūsų įmonė ir visa energetika e, tokios ryties e, energetika dabar yra pereinamajame laikotarpyje ir labai m, mm, svarbu, kad e, tas e, pereinamasis laikotarpis iš iškastinio kūro į tvarę ekonomiką e, baigtųsi. Ir taip pat jau norėčiau pasakyti, kad tų projektų apimties padidinimas e, galima 20 procentų, gali 20 procentų sumažinti tam reikalingas investicijas. E, ir kai mm, aišku, kad reikia, kad šie projektai būtų tvarūs ir tie e, fotovoltiniai elementai gali būti e, perdirbami, e, taigi mūsų projektai yra tvarūs. Tiek norėjau pasakyti, dėkui. Labai dėkoju, pane Burkart, už jūsų labai įdomų pristatymą. Jūs puikiai pristatėte savo įmonę ir ją pareklamavote. Ir dabar norėčiau pasiūlyti kolegoms pasinaudoti tomis keliomis minutėmis skirtomis diskusijai. E, viskas, kas yra susijęs su infrastruktūrų finansavimu ir panašiais klausimais bus, e, e, visą tai bus galima aptarti vėlesniuose diskusijų raunduose, tačiau reikėtų dabar susitelkti į politinio pobūdžio klausimus ir, ir konkrečiai Desertek projektą. Pirmiausia, ponia Madurelį, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, prisimenu senus laikus, kai matau, kad jūs pirmininkavate. Na, kaip ten bebūtų, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems prelegentams už tai, kad dalyvaujate šiame klausime, sveikinu su atliktų darbu. Na, iš tikrųjų, labai buvo įdomu klausytis jūs visų dalyvaujančių šiuose projektuose tiek viduržymio jūros regione, tiek ir desertek projekte. Tačiau dabar e, kiekvienas iš jūsų nužytė savo projektą, kiekvienas kalbėjo e, pavieniui, bet norėtųsi išklausyti jūsų bendrai Taigi norėtųsi jūsų paklausti, kaip jūs kiekvienas e, matote e, projektų sambuvi, sąsas tarp jų, ar yra kažkoks bendradarbiavimo e, forumas, ar galėtų tie projektai vienas kitą papildyti ir panašiai. Norėtųsi tai sužinoti. Ačiū. Dėkuoju, poniai Maderel. Po to e, leidžiu pasisakyti kitiems, paklausti ir tada visi galėsite atsakyti. Ponas Turmes. Ponui Kaupui noriu užduoti klausimą. Jūs sakėte, kad e, e, tinklus galima e, plėtoti sėkmingai tuomet, kai, kai yra E, apjungiami, vienijami ir žaliosios energetikos, ir pilkosios, ir vadinamosios juodosios energetikos tinklai ir kanalai. Aš manau, kad juodoji energija, iškastinis kūras nei, neturėtų įeiti į šį mišinį, tai būtų tiesiog tragedija. Iš kur jums kyla apskritai tokia idėja? Ir ponui Štrausui noriu pasakyti, kad mums reikia laikytis politinės E, politinio mąstymo, tam tikrų nuostatų ir padėti žmonėms pačiame tame regione. Ir kasgi įvyktų, jeigu e, Marokė, e, Egipte ar Tunise svarstote galimybę kažkaip plėtoti savo pastangas, toliau, toliau stiprinti savo darbus ir konkrečiai kokie žingsniai turėtų būti atliekami. Ponas Triubeik, ačiū. Mano klausimas E, pirmiausia, First Solar atstovui. Mes Europos Sąjungoje turime Italiją, konkrečiai Italijoje e, jungtinį tyrimų centrą ir ar jūs turite kokios nors patirties, e, kaip vertinate tos institucijos darbą ir pagaliau tai yra tam tikras mūsų politinių sprendimų pagrindas. Kitas klausimas. Draugė su Kloturmes praėjusią savaitę ar prieš keletą dienų mes buvome susitikę su komisaru Pybalks ir jis pareiškė, kad e, politinėje srityje vietoj pajėgumų stiprinimo jisai norėtų e, daugiau plėtoti būtent E, vystimosi politikos aspektus e, Šiaurės Afrikos regione ir atitinkamai padėti e, šiam regionui energetikos srityje. Kaip Jūs manote, ar iš tiesų tokie, tokie tikslai yra perspektyvus ir pagaliau mes turime ir plėtros mechanizmą, kai kurios šalis pas mus yra pasiryžusios atsisakyti atominės energetikos. Ar Jūs manote, kad Europa, e, atsirandanti energijos spraga, ar ją įmanoma kažkaip kompensuoti pačioje Europoje, jos viduje, ar reikėtų ieškoti kažkokių šaltinių išorėje. Ivo Belėt. Uh, um, Dėkui, ponė pirmininkė. Atsiprašau, pavėlavau, jeigu klausiu to, apie ką jau buvo klausta. Šiek tiek apie gyvybingumą projekto tiekiant saulės energiją iš viduržėmio jūros šalių į ES ir iš ES į viduržėmio jūros šalia, šalis. Žinom, kad perdodant prarandama labai daug energijos. Taigi norėjau paklausti, ar iš tiesų toks projektas gyvybingas. E, taip pat norėjau pono mm, iš JAV paklausti, uh, kur jūsų fotovoltiniai renginiai yra gaminami, ar Kinijoje, ir ar kur kitur, ir negalvojate, ar negalvojate, ar nebūtų verta tokių renginių gamybą organizuoti kur nors Europos Sąjungoje, ne vien Kinijoje. Dėkui. Ačiū, kolegoje Bilėt. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą. Man taip pat labai svarbu pabrėžti, išsiaiškinti, kągi politikai, konkrečiai mes Europos parlamente galime padaryti, koksgi jūs, būtų jūsų pageidavimas. Galbūt mes ne viską galėtume įvykdyti, tačiau Vis dėlto kažką jau esame ir dabar pasiekę. Žvelgiu į poną Turmesą, kuris prisidėjo prie energetikos direktyvos parengimo prieš porą metų. Taigi konkretus klausimas, jeigu mes politikai pareikšime, kad norime E, pritarėme jūsų vizijai, norime paremti e, šį projektą. Ir ponė Bokhart buvo klausimas ir ką gali, ka, kaip būtų galima paskatinti e, pramonę investuoti, pažiūrėjau, Maroko rinkoje. Tačiau mes savo ruoštų klausime, kągi mes, politikai, galime padaryti. Uh, ar mums reikia kažkaip prisidėti prie direktyvos greitesnio gyvendinimo e, atitinkamose valstybėse, ar kažkokius dar kitų veiksmų galime imtis, koksgi būtų jūsų pagėdavimų sąrašas. Aš dabar manyčiau, kad pradėsime nuo e, pono Burkarto, kuris pateiks savo atsakymus ir po to visi kiti mūsų prelegentai. Prašau, ponia Burkart. Aš pabandysiu pirmiausia atsakyti ponui Belet dėl Kinijos. Mes negaminame savo renginių Kinijoje, gaminame Vokietijoje, Frankfurte prie Oderio, gaminame JAV, turime vieną uh, įmonę Ohajo valstijoje ir dabar statome antrą Arizonoje. Malazijoje, Malazijoje gaminame, Vietnamo, Vietname esančiame uh, fabrike, nes Azijos rinkos atsigauna ir mes ten turim būti. Ir turime dabar gamyklą, kuri neveikia, kaip ir sustabdyta. Čia būtų pereimas prie kito klausimo. Ta gamykla yra Prancūzijoje, nes kol kas nėra pakankamo rinkos aiškumo ir nežinome, kaip elgtis. Atsakant į klodo klausimą, galiu pasakyti, ir čia žiūriu į kitus kolegas, turiu galvoje diskusijas Marokė, labai svarbu kalbėti apie rinkos aiškumą, kokių pajėgumų reikia, kad investuotojai atvyktų į šalį investuoti. E, tai gali būti e, įvairiai gyvendinami tie projektai, ar panaudojant vietinius pajėgumus, ar atsivežant e, ir kalbant apie kaštus, galima e, padaryti nuolaidas, e, kad šaliai būtų naudinga, bet reikia aiškaus politinio pagrindo ir aiškaus pasakymo, ko reikia. O kai darome, kai veikiame pagal atskirus projektus, tai tada, aišku, kiekvienas projektas yra pakankamai aiškus, bet reikia kad būtų aiški bendra situacija tokių projektų srityje. Vokietija galėtų būti teigiamas pavyzdys, lyginant su prancūzais. Pavyzdžiui, Vokietijoje mes nusprendėme padidinti savo e, gamybos pajėgumus iki 500 MW, nes pamatėme, kad Vokietija turi stabilę ir tvirtą ir aiškę poziciją šioje srityje ponui Rubik dėl jungtinio tyrimo centro. Pasakysiu, kad taip mes labai mm, pasisakome už jungtinį tyrimų centrą atsinaujinančios energetikos srityje ir jau mm, esantis centrai yra atlikę labai puikius e, tyrimus dėl tokių projektų e, gyvybingumo ciklo, kol kas kalbam apie 25 metus, bet norima e, prailginti tokių projektų e, gyvybingumo ciklą iki 40 metų. Ir kai kalbame tada apie kaštus, kuo ilgesnis projektas, tada sumažėja ir to projekto kaštai nes labai svarbu turėti e, galvoje ilgalaikę tvarę energijos gamybos perspektyvą su pono Pybalgo e, kabinetu taip pat diskutavome šiais klausimais dėl energetikos aspekto įtraukimą į plėtros politiką, į vystimosi politiką. Prieiga prie elektros sistemos, prie galimybės gauti elektrą yra labai svarbi ir higienai, ir švietimui, ir pačiom įvairiausiom gyvenimo sritiem. Uh, ir manyčiau, kad vystimosi politikos derinimas su energetikos politika yra tikrai labai išmanus, labai e, protingas sprendimas ne tik Afrikos šalims, bet ir kitoms viduržėmio jūros šalims. Švarus vystimosi mechanizmas ir atsisakymas e, naudoti atominę energiją, e, kaip Vokietijoje arba Italijoje vykusiame referendume. Dabar buvo pasakyta, kad Italija prieš uh, atominę energetiką, tai visi šie žingsniai yra labai palankus atsinaujinančiai energetikai, energetikai iš atsinaujinančių šaltinių. O dabar mes vykdome diskusiją su Vokietijos mm, valdžios atstovais, kaip labiau panaudoti atsinaujinančią energetiką. Ir labai svarbu apskritai mm, pažiūrėti, iš ko susideda tas energetikos portfelis. Atsinaujinanti energetika turėtų tam portfelį užimti svarbę dalį. Ir dujos, kad dujų, e, dujų e, svarba sumažėtų ir būtų dujos naudojamos tik tai piko metu. Ir dabar paprašysiu pono Ftros. Kui, ponė pirmininkė, taip pat buvo pateikta nemažai įdomių klausimų ir man. Vienas e, kolegė kalbėjo apie įvairių projektų papildomumą. Noriu pasakyti, kad šie projektai yra labai skirtingi pavyzdžiui, Desertek projektas, nenoriu už juos kalbėti, bet tai yra industrinis, pramoninis projektas, o viduržėmė jūros saulės projektas, saulės energijos projektas, tai yra daugiau politinio ir institucinio pobūdžio projektas. Ir kad visi šie projektai galėtų būti vykdomi, reikalingas atitinkamas politinis sprendimas ir institucijų įsipareigojimas. E, numatyti priemonės ir taip toliau. Taigi tie projektai nekonkuruoja, jie papildo vienas kitą. Ir manau, kad puikiai dera vieni su kitais. Ir dėl to reiktų dirbti kartu. Ir, ir šioje srityje tikrai nematau problemų. Klodas Turmes dėl socialinės ir uh, pramoninės politikos e, pietų valstybėse ir darbo vietų kūrimo tose šalise yra atlikta Pasaulio banko studija, kuri neseniai buvo paskelbta. Aišku, kad jeigu nieko nedarysim, e, tai pramonė e, smuks, o jei, jei mm, ir sudarys tik 20 procentų ekonomikoje, o jei bus vykdomi įvairūs projektai ir skatinama e, pramoninė veikla, tai 70 procentų tada e, ekonomikoje sudarys e, pramoninė veikla galima skatinti gaminti įvairius e, įrenginius ir kad e, tą būtų galima padaryti, reiktų pasinaudoti esamomis vietos pramonės struktūromis ir Egipte, ir kitose valstybėse jau yra reikalinga pramonės struktūra, kuri galėtų leisti pakankamai kokybiškai gaminti reikiamus įrenginius, o dėl užsienio investicijų uh, tai reikia, kad būtų vietos rinka patraukli, kad apsimokėtų gamyba, kad būtų ta uh, kritinė masė, kurią apsimokėtų gaminti. Kalbama, kalbant apie vietos įmonių pajėgumus, e, pavyzdžiui, kaip e, įmonių galinčių, vykti, galinčių vykdyti, veikti kaip pagrindinis rangovas ir, ir tada samdyti kitus rangovus. E, šitų galimybių reikia neužmiršti. Taip pat e, labai svarbu yra profesinis rengimas, moksliniai tyrimai. Taigi visose šitose sritise reikia dirbti. Kalbant apie energetikos e, projektus ir energijos perdavimą ir nuostolius perdodant, ar tie projektai yra gyvybingi, manau, kad taip, jei mes iš tiesų e, turėsime tokią partnerystę, kuri naudinga visiems partneriam. Europos Sąjungai e, tai leistų įgyvendinti energetikos ir klimato kaitos e, ir klimato e, paketo tikslus. Ir vienas iš priemonių tą padaryti yra minėtasis direktyvos devintasis straipsnis. E, ir prisidėtų taip pat prie vietos pramonės pietinėse viduržėme jūros valstybėse vystimo. Ponios pirmininkės klausimas, ko mes tikimės iš Europos parlamento, tai tikimės daugelio dalykų. Labai svarbu, kad parlamentas išreikštų aišku politinį signalą, turėtų aiškę politinę poziciją visais šiais klausimais dėl švaraus vystimosi, švaraus ir tvaraus vystimosi, dėl kovos su klimato kaita ir energetikos iš atsinaujinančių šaltinių skatinimo, dėl bendradarbiavimo su viduržėmio jūros pietinėmis valstybėmis. Tai labai svarbu, turint galvoje įvykius, mm, kurie dabar vyksta tose šalise. Taigi parlamentas turėtų savo politinėje darbo tvarkėje įrašyti šiuos klausimus kaip prioritetus ir numatyti priemonės, kad e, visą tai būtų galima įgyvendinti tik ES e, mastu. Čia yra e, minėtini įvairūs teisės aktai. Taip pat ir veikti politinę prasme, nes Europos parlamento vaidmo, vaidmuo yra labai svarbus. Taigi labai norėčiau, kad politinė, e, politinė prasme šiem dalykam būtų skirtas pakankamas dėmesys ir kad būtų pakankamos priemonės jiems įgyvendinti. Äh, die Frage von Jean-Claude. E, atsakysiu pono Turmes klausimą dėl to, kiek galėtų būti juoda žalio energija. Aš manau, kad čia galima sutarti dėl uh, kompromisų. E, labai veiksmingos dujų e, panaudojama energijos gavimai technologijas reikš 0,4 e, gramų CO2 kWh. Na, tiesą sakant, man labiausiai norėtųsi štai ko labai apie tai buvo kalbėta. Na, vienas iš didžiausių barjerų yra kapitalo kaštai. Ir manau, kad reikia, reikia geresnių rizikos garantijų, nes, pažiūrėjau, jeigu palūkanų normos yra 3-5 procentai, arba tai, ar jeigu palūkanų normos dar labiau išauga, tai dėl to beveik padvigubėja elektros kaštai. Taigi, galvojant apie privataus sektoriaus pritraukimą, reikėtų kap, rizikos garantijų. Nu, taip pat e, transportui Europos žemyną kaštų mažinimas. Apie tai jau kalbėjau. Jeigu jau pažvelgsime į šiaurę nuo Alpių, tai būtų uh, rentabilu vartotojui. E, nuo tam tikros kainos būtų rentabilu vartotojai importuoti e, saulės energiją iš pietų, lyginant su saulės energijos e, kaštais šiaurėje. Na, o dėl tų 10 procentų prarastos energijos e, maksimaliai e, E, kilovatvalandės transporto e, kaštai siekiant 3 eurus, tai jeigu apsiribot viskas Europoje, Tai yra, jeigu iš Afrikos šią energiją bus eksportuojama į Ispaniją, tai gerai, jeigu toliau į šiaurę, tai bus nelabai rentabilu. Na, tiesą sakant, man rodos, pagrind... daugumai klausimų jau plačiai sakyti. Tiesą sakant, vis, visą tai, ką sakė mano kolegos, puikiai tarpusai dera ir aš neturiu jau daug ką čia pridurti. Buvo e, labai įdomus klausimas kaip galima būtų derinti tuos projektus Šiaurės Afrikoje, ar jie nekonkuruoja tarpusavėje, nekenki vienas kitams, tai iš tikrųjų būtų pragaištinga, jeigu šiame pirmame etape, kai norime viską išjudinti e, ir jeigu šiame etape tektų švaistyti energiją dėl konkurencimo, tai būtų pragaištinga. Tai, ką sakė Markas Štrausas, yra labai teisinga. Turime kurti projektus taip, kad jie tarpusavyje vienas kitą papildytų ir reikia politinės paramos tam, kad būtų sukurtos prielaidos. Čia reikia bendradarbiavimo politinių lygių tarp Briuselio ir Šiaurės Afrikos šalių tam, kad šie projektai vieni kitus papildytų. Dezetek iniciatyva, kaip jau sako pats pavadimas, tai yra pramonės iniciatyva, tai yra savotiškas judėjimas, kurį bandome paskatinti, paspartinti. Na ir svarbu, kad tie projektai vieni kitus papildytų, mes dalyvaujame įvairiose forumuose, darbo grupėse ir tai aptariame. O iš pramonės perspektyvės svarbu, kad būtų sukurta rinka. Tai yra rinka, kurią įmonės galėtų e, daryti ilgalaikės investicijas. Na tai yra unikalus dalykas, tai yra tai, kad pramonė pradedant nuo Vokietijos ir dabar prisijungia ir kitos šalis, 17 e, iš viso dabar, visos tos e, pramonės šakos, sektoriaus atstovai sako, kad norime žvelgti į ateitį, norime ilgalaikių investicijų projektų ir kurti projektus Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Bet prielaida tai yra tai bent kažkoks esminis stabilumas tam, kad galima būtų atlikti tas ilgai, ne, ilgalaikės perspektyvas, kad galima būtų pereiti nuo iškastinio kūro prie energijos šaltinių iš atsinaujančių šaltinių. Tai yra tvarių energijos šaltinių. Ir čia perspektyva galėtų būti 40 metų. Pramonės atstovai nurodė, kad jie viską žvelgia iš platesnės perspektyvos, ne vien tik tais į sąlygas darbo vietas mūsų pačių šalise, bet ir sąlygas ir e, užimtumo galimybės e, tose regionuose, kur įmanoma gaminti energiją ir toliau iš ten transportuoti. Uh, Taigi e, visa tai yra ganėtinai unikalu ir mes viską kūruojame, stengiamės, kad e, projektai vienas kitą papildytų. Medgrid e, iniciatyva, prancūziška iniciatyva yra puikiai. Čia daugiausiai dėmesio teikiama um, tinklų klausimui. Tai reiškia, kad tie projektai vienas kitą papildo, nors mano manimu Dezitek yra unikalus projektas. Uh, nes mes žvelgiame viską iš labai ilgalaikės perspektyvos, 40 metų yra numatytas laikotarpis, NSP pasirinkę yra 10-15 metų laikotarpį savo iniciatyvai, bet aš manau, kad reikėtų viską žiūrėti dar iš ilgesnės perspektyvos. Man rodos, klausau Tirmaso klausimas dėl energijos mainų, tai jį galėčiau atsakyti galima būtų stiprinti tinklus, vykdyti mainus, bet galbūt ir traukiant ir energiją iš anglies kavybos, iš e, atominių uh, jėgainių, bet tai nėra mūsų tikslas. Mūsų pagrindinis tikslas - energija iš atsinaujančių šaltinių. Uh, Ponas Rubikas klausė, ar tikrai manoma užtikrinti energijos iš saulės energijos uh, eksportą. Tai jeigu yra dideli atstumai, tai viską galima bus įvertinti tik tuo met, jeigu viską žiūrėsime iš rinkos perspektyvos ir stebėsime, kaip visos rinkos Šiaurės Afrikoje, artimuosios rytuose, Europoje, jeigu pasižiūrėsime, kokios yra galimybės apjungti tas rinkas, kokios bus kainų tendencijos. Ir prasminga uh, transportuoti energiją iš tašką į tašką B, tik tais tuomet, jeigu tai rentabilu. Ir e, neverta investuoti tinklus, jeigu ilgainiui kainos skirtumai to nepagrys. Taigi reikėtų vertinti, kaip ilgalaikį perspektyvoje keisis kainos tam tikrose rinkose ir tik tais tuomet galima bus e, primti sprendimą investuoti į tinklus. taip pat buvo paklausti, koks yra pagidamas sąrašas, ko tikimės iš e, politikos. Na, buvo paminėta jau Santo Klausas, ko iš jo galima tikėtis, bet tiesą sakant, labiausiai norėtųsi, kad e, Europa žiūrėtų į Afriką kaip ir partnerį, o Afrika lygiai taip pat Europą, kad mes visi suprastume, jog nėra daug alternatyvų energijai. Tarkim, Europoje turime biomasę, vėjo energiją, bet tų alternatyvų nėra labai daug. Todėl turime suvokti, kad būtent Šiaurės Afrika, artimuosios rytuose, dykumose yra didelis saulės vėjo energijos potencialas. Ir todėl kartu galėtume sukurti bendrą stabilų pagrindą, kuris leistų rentabiliai gaminti tokią energiją. Taigi labai svarbu, kad politika, pramonė ir institucijos padėtų mums įdėkti rinkose jau turimas technologijas. Ir dabar persi prie tos temos, kurią palėtė vienas kalbėtojas – Taip, vėjo energija jau yra pakankamai rentamentabilė, bet Taip, energija jau stovi ant savo nuosavų kojų. Tai yra panašiai kaip su vaikais, kai jie pradeda patys vaikščioti, jau eina į mokyklą, tai tuomet jau jais reikia mažiau rūpintis. Bet Tiesą sakant, vaikai greitai auga, greitai pradeda įti mokyklą, tai panašiai yra ir su technologijomis. Jas matome pasaulyje dabar greitai kinta, greitai dėgiamos, jau dabar jas galima įdėkti ir dikumoje. Taigi viskas eina teisinga linkme, tai reikia tik tais paskatinti. O toliau soda termis. Tai tikimės, kad iš terminės saulės energijos ateityje gausime didelę energijos dalį, nes ji turi daug potencialo, ją galima um, kaupti, su ją galima elgtis taip kaip su energija iš dujų, bet reikia postumių kad šios technologijos būtų įdėktos ir, aišku, tai kainuoja. Na, o ką gali nuveikti Europos parlamentas, tai aš manau, kad reikia ir toliau rūpintis, kad būtų praktiškai gyvendintas devintas straipsnis jo nuostatas, kad nebūtų kažkokių penkių skirtingų devinto straipsnio taikymo variantų, kad reikia rūpintis, kad viskas būtų harmonizuota. Nežinau, ar čia varto tokia savoka harmonizavimas Europoje, bet europaškai reikia visuomet e, būti atsargiems. Taip pat reikia e, tinkamo finansavimo pirmiesiams bandomiesiams projektams. Ir čia ypatingai dėmesį reikėtų skirti rinkos integravimui, tai yra, kad ilgainių kaštus perimtų rinką. Na ir galiausiai reikia bendro sutarimo tarp Europos ir Afrikos ir artimų rytų šalių. Taigi tai reikalingas pagrindas anksčiau 90-metį egzistavo energetikos hartyje. Ir tai galėtų būti pagrindas e, energetikos susitarimų sudarimui. Na, manau, kad Europos parlamentas galėtų lydėti šias e, tendencijas, pažiūrėjus, skatinant mokslinis tyrimus, skatinant ekspertų žinių mainus, skatinant uh, universitetų bendradarbiavimą, skatinant švietimą. Pavyzdžiui, Desert universitetų tinklą esame sukūrę. Taigi, nereikėtų nuvertinti visų tų dalykų. Taigi, visose šiose šalyse, bet ir Europoje vis daugėja uh, turimų žinių apimtis, reikia pritraukti jaunimą ir e, visą tai gyventi. Dėkoju visiems mūsų prelegentams, labai dėkoju visiems e, svečiams ir, tiems, ir kolegoms, kurie klausėsi šios diskusijos. Kaip visuomet, buvo labai įdomu. Man buvo didelė garbė vesti šį pirmąjį raundą ir aš dabar norėčiau paprašyti kolegės Sirira Madurė ateiti čia į viršų ir pakeisti mane ir mes pratesime diskusijas, pradėsime antrąjį diskusijų raundą. Bueno, buenas tardes. Vamos. Kągi, laba diena. Kągi, m, mm, pradėkime antrą raundą. Na ir dabar kalbėsime apie tą dalyką, apie kurį uh, visi ankstesni prelegentai sakė, kad jis yra nemanomas. Kalbėsime apie tinklus, Taigi reikia atnaujauti tinklus tam, kad jie būtų galingi, išmanus. Na ir kaip jau šiandieną kalbėjome mūsų komitete iš ryto ir kaip jis sakė vienas iš prelegentų, mums būtina dirbti keturiomis kryptimis. Na tai pirmiausia, reikia e, gerinti ir netgi ir keisti e, pietose esančius tinklus tam, kad tie tinklai dabar pritaikyti įprastinės energijos reikmėms. Ir reikia atnaudyti tuos tinklus tam, kad į tuos tinklus galima būtų tiekti energiją ir iš atsinaujinčių šaltinių. Taip pat turime gerinti sąveikas tarp viduržymio jūros šalių e, pietuose tam, kad galima būtų užtikrinti regionų integravimą, tinklų integravimą ir trečią turime integruoti į saveikumą viduržymės regiono šalise tam, kad būtų užtikrinta, kaip sakė ponas Turmisas, kad ta e, energija, e, kuri bus transportuojama, būtų iš atsinaujančių šaltinių. Ir taip pat turime e, investuoti į energetinius tinklus tarp Šiaurės Afrikos, Europos, artimų rytų, nes uh, E, reikia įveikti didžiausią e, būdelio kakliuką, tai yra energijos tinklų mm, tiltus tarp Prancūzijos ir Ispanijos. Turime tris kalbėtus Džordžą de Montravel, jis yra generalinis direktorius iniciatyvos e, Madgrid. Medgrit jis kalbės apie ypat super tinklus, Mm, viduržymį jūros regione. Taip pat turime Juaną Manuelį Rodrygėsi, jis atstovauja e, elektros tinklui ir jis yra atsakingas už tarptautinių organizacijų departamentą. Ir, jis, na, ir taip pat e, jis kal, pasisakys e, E, vienas operatorius atstovas. Tai yra, pavyzdžiui, operatorius, kuris yra labai iniciatyvus, vykdo Desertec, pavyzdžiui, projektą ir užtikrintas koridorių tarp Maroko ir Ispanijos, nes Ispanija yra ir toliau pietų Europos, nes Ispanija yra natūralus tinklas. Ir taip pat pasisakys SOK atstovas tikslas yra mm, užtikrinti savykumą tarp med um, tinklų. Ir pasiskis ponas Nabil Sajami, jis yra iš Maroko ir, na, ir Marokio yra numatyta pagrindiniai projektai kaip šalis Marokas nutarė e, pasinaudoti savo turimais ištekliais ir e, tikslas iki 2020 metų energiją atsinaujančių šaltinių būtų 2,5 tikslo. Toliau pon Na ir ponas Nabil Semi pristatys Maroko požiūrį į bendradarbiamą tarp ES ir viduržėmio jūros pietinių šalių tam, kad e, abiejose viduržėmio jūros krantuose būtų skatima energija iš atsinaujančių šaltinių. Taigi suteiksiu žodį kalbėtojams ir viską pradėsime atvirkštinė e, tvarka, nes to manęs buvo paprašyti. Taigi pirmiausia suteiksiu žodį e, ponui Amidai Ambrame kuris, kaip jau minėjau, yra Er, e, Maroko Saulės energijos agentūros direktorius. Prašau. Merci, Madame la Présidente. Dėkui, ponė pirmininkė. Laukdamas, kol bus pradėtos rodyti skaidrės, norėčiau prisijungti prie tų, kurie dėkojo Mm, komitetui ir komiteto pirmininkui už tai, kad mes galime atvykti čia ir pristatyti Saulės energetikos projektus. Aš pristatysiu Maroko energetikos projektą ir taip pat pabandysiu papasakoti, kaip mes įgyvendiname minėtai direktyvos devintąjį straipsnį. Pirmiausia, šiek tiek apie bendrą situaciją. Norėčiau asmeniškai atkreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus, kurie e, buvo pabrėžti prieš tai vykusiuose diskusijose. Tai yra bendras vystimasis, aiškesnis politinis matomumas, e, kaiminystė ir klėstėjimas. Visi šie dalykai yra e, terminai padedantis apibriežti, apibūdinti tuos projektus, apie kuriuos mes kalbame. mes kalbame apie trečiojo amžiaus, trečiojo tūkstantmečio energetikos projektus ir reikia suvokti įsipareigojimų svarbą ir darbų, kurie skirti šiam projektam įgyvendinti reikšmę. Ir būtent šiuos dalykus norėčiau pabrėžti. Ir džiaugiuosi galėdamas prie šių visų darbų prisidėti. Marokas yra jauna valstybė, 70 60 procentų gyventojų yra jaunesni kaip 35 metų, taigi mes tikime mūsų ekonomikos augimu ir kad tas augimas bus susijęs su energetikos augimu. Maroko energetikos poreikiai iki 2020 metų padvigubės ir dar kartą padvigubės nuo 20 iki 30. -ųjų. Taigi nuo dabar iki 30 metų energetikos poreikis išauks keturis kartus. Taigi labai svarbu yra investuoti į energetiką. Nes mes turime prisimti įsipareigojimus įgyvendinti energetikos projektus, kadangi jau dešimtmetį mūsų gyventojų skaičius išauga po 5 procentus ir e, šis augimo mm, greitis dar labiau spartėja. Ir suprantame, kaip svarbu yra iš, e, sukurti paskatinti ekonomikos augimą ir tą augimą išlaikyti. Ir, kaip jau minėjau, apie Maroko jaunus gyventojus labai svarbu ir sukurti pakankamai darbo vietų šiem gyventojim. Energetika yra vienas svarbiausių e, ekonomikos augimo skatinimo ir palaikymo veiksnių. E, 90 ar 97 procentai dabar energetikos gaunama panaudojant marokieškastinį kūrą, kuris yra įsivežamas. Ir aišku, kad tokia situacija yra netoleruotina ir net trum, trumpalaikėje ateityje negali tęstis. Valstybė mūsų valstybė nori e, vykdyti tvarę ekonomikos augimo politiką, nori siekti švaraus vystimosi. Kol kas Marokas nėra prisėmęs jokių įsipareigojimų dėl CO2 išmetimų mažinimo. Marokas savanoriškai laisvą valią pasirinko eiti žaliosios ekonomikos augimo keliu, kad būsimosios kartos neturėtų mm, patirti e, arba, arba e, neturėtų patirti e, liūdnų pasiekmių, nežaliosios ekonomikos pasiekmių. Taigi, neišvengiamybė, net galime sakyti, kad tvarus ir žalesis ekonomikos augimas yra neišvengiamybė. Mes be jo neapsėsime. ir Marokos nusprendė, Maroko valdžia nustatė e, tikslus, kurių sieks iki 2020 metų. Tai yra, kad energijos pagamintos iš atsinaujinančio energetikos šaltinių kiekis sudarys 42 procentus e, visos energijos. E, tai bus ir saulės projektai, E, vėjo projektai, taip pat ir vandens, vandens energijos projektai. Tai, ką planuojame gauti iš saulės energijos, lyginant su dabartinė pagaminama energija, sudarys 30 procentų daugiau negu kad pagaminame dabar. Ir tai tikrai rodo, kokie svarbus yra mūsų įsipareigojimai atsinaujinančios energetikos rytyje. Ir tai leis laikui bėgant sumažinti CO2 išmetimus maždaug 3,7 milijonais tonų per metus. Tai svarbus rodikliai. Galime, aišku, diskutuoti, kokią energiją geriausia naudoti - saulės, vėjo ar vandens, bet uh, manau, kad svarbiausia yra diversifikuoti, naudoti įvairią atsinaunančią energiją. Kad įgyvendintume kad įgyvendintų savo ekonomikos strategiją, Marokas parengė atitinkamą e, teisinį pagrindą yra primtas įstatymas dėl atsinaujinančios energijos skatinamos privačios investicijos. Marokas yra demokratiška laisva valstybė. Jau vyko bandymai e, gaminti energiją iš nepriklausomų šaltinių. Ir e, jie buvo sėkmingi. Marokas taip pat skatina tokią individualią energijos gamybą. Yra, reikal, yra primti reikalingi mm, įstatymai ir e, atitinkamas institucinis pagrindas, e, siekiant, kad energija iš atsinaunančių šaltinių, e, ypač gaminant elektrą, sudarytų m, mm, svarbę dalį. Maroko saulės energijos planas yra daugelypis ir taip pat apima ir regioninę integraciją. Buvo kalbama apie atsinaujinančių energetikos šaltinių svarbą. Taip pat buvo svarbama, kaip svarbu turėti e, kompetentingą pramonę, galinčią e, veikti šioje srityje. Marokas įsipareigoja 2000 e, MW saulės energijos sunaudoti e, vietoje ir jei to nepavyks padaryti, jei ne, nevuks, ne, nepavyks pagaminti tiek e, energijos, tai tada tą trūkstamą dalį bus galima pasigaminti tik panaudojant anglį nes naftos mes neturime. Taigi reikia, kad būtų suprasta atsakomybė ir prisimti įsipareigojimai šioje srityje. Ir tie įsipareigojimai turi būti konkretus. Devintasis straipsnis. Mums ši nuostata yra labai E, priimtina, mes dėkojame ir komisijai, ir Europos parlamentui, nes tai yra mūsų siekių atspindys. Taip pat tai yra ir Maroko siekių atspindys ir e, šis devintasis straipsnis leis abipusiai naudingą bendradarbiavimą. Bet dabar kyla klausimas, kaip su, taip, su tais E, mechanizmais, neužtenka tik įsipareigojimų, reikia ir, ir priemonių įgyvendinti. Čia buvo minimas Kalėdų senelis e, ir ko mes norėtume iš politikų. Tas sąrašas, norų sąrašas yra labai ilgas, bet iš kitos pusės jis galėtų būti ir e, trumpas, nes mum ne tiek kapitalo trūksta investicijom, bet mum reikia elektros pirkėjo, ir kad ta elektra būtų perkama protingai. Nes tie projektai siekia ir e, viduržėmio jūros šiaurės ir pietų šalise pakeisti energetikos paradigmą. Ir Marokas įgyvendina e, projektus šioje srityje ir reikia, kad ta atsinaujinanti energetika galėtų pritraukti investicijas, kad būtų galima pagaminti švarę elektrą ir kad būtų galima integruotis į esamus tinklus. O galiausias tikslas mm, sukurti rinką tokiai energijai, į kurią taip pat būtų galima investuoti ir kad būtų galima didinti e, pajėgumus. Taigi reikia aiškumo šioje srityje ir ilgalaikių įsipareigojimų, kad saulės energetika taptų ateities energetika. Nes nešaudydami petardas sukursime sąlygas, pagrindi, esminės sąlygas tokios energetikos vystimui. Mums reikia aiškių veikimo rėmų, mums reikia įsipareigojimų e, finansavimo srityje. Ir kaip jau minėjau, ne, ne kapitalo, e, ne kapitalo uh, Mm, ne kapitalas kelia problemą, bet problemas, problema yra, kaip susigražinti tą investuotą kapitalą. Nes mm, finansavimas turėtų būti koncesijų pagrindų ir rinkos pagrindų. Mums dabar jei kalbame apie šią sistemą, kalbėtume apie šią sistemą kaip apie mažą vaiką, kuris auks ir stiprės, tai dabar mum šiam vaikui reikia skirti labai daug dėmesio, kad jis po to e, vis auktų, taptų paauglys ir jau būdamas suaugęs galėtų veikti nepriklausomai. Tam reikia koncesinio mechanizmo, tam reikia finans, koncesinio finansavimo mechanizmo, tam reikia sukurti saulės energijos rinką ir ypač vystyti devintojo straipsnio nuostatas. E, vystyti e, nuostatas privalomumo linkme. Nes dabar valstybės, kurios nesilaiko įsipareigojimų, gali tiesiog importuoti energetiką, e, importuoti energiją. O kadangi mes jau minėjome, kad norime ko paprašyti kalėdų senelio, tai norėtume, kad kalbant apie atsinaujinančios energetikos gamybą valstybėse narėse, kad kažkiek procentų tos kad pusė procento reikalingos energijos, pavyzdžiui, ateitų iš pietų valstybių. Ir turint galvoje dabartinę direktyvos redakciją ir e, įmanoma įgyvendinti tokius bandomosius projektus. Ir norėtume, kad būtų įgyven... būtų pasiremta vykdant tokius projektus esamais subsidiarumo mechanizmais ir kad bent jau pirmame etape būtų daugiau ar mažiau privalomas tas pusės procento indėlis, kurį aš minėjau. Jis atrodo labai mažas, bet tiem, kas dalyvaus šiuose projektuose, tai leis e, būti užtikrintiems dėl ateities. Ir dėl to mes kviečiame komisiją atvykti į Maroką, aplankyti mus, kad galėtų įsitikinti, kokios veiksmingos yra vietos ekonomikos sąlygos tokio tipo projektams įgyvendinti. Ir tokie projektai tikrai sukurs vertę visiems tų projektų dalyviams. Ir dabar jau lauksiu kalėdinio senelio dovanų po eglutę. Taigi dėkoju Jums uždėmesi. Dėkoju už tai, kad pasidalinate su labai įdomi jūsų šalies perspektyva. Man rodos, pamiršom pasakyti, kad e, kiekvienas prelegentas e, galės pasisakyti maksimaliai 10 minučių nes laiko kaip ir trūksta, todėl paprašysime kitų prelegentų, kad kiek įmanoma galėtumėte laikytis tų dešimties minučių. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Demontravel. Jis yra um, Medgrid generalinis direktorius. Dėkui, ponė pirmininkė, džiaugiuosi galėdamas pristatyti Medgrid. Tai yra bendras projektas keičiantis elektros energiją viduržėmio jūros baseine. Čia norėčiau pabrėžti, kad tai yra bendras projektas. Mes siekiame e, parengti viziją, o po to ir ją įgyvendinti, kaip visos viduržėmio jūros šalis kartu galėtų tokį projektą įgyvendinti. Šiek tiek priminsiu, kad Medgrid yra susijęs su viduržėmė jūros šalimis ir su viduržėmė jūros saulės energetikos projektu, kaip jau minėjau. Nors ponas Štrausas jau kalbėjo, šis saulės energetikos projektas numato, kad bus pastatyta 20 gigavatų papildomi e, pajėgumai tiekti atsinaujinančią energiją e, viduržėmė jūros pietinėse ir rytinėse valstybėse. Turkija turi saulės energetikos planą, kuris numato 20 gigavatų mm, energijos pagaminimą iki 2020 metų. Taigi mūsų tikslas yra pakankamai realus. Kalbant apie šiuos naujus pajėgumus, apie šią naują energiją, jinai bus panaudota vietos e, reikmėms, kaip jau minėjo ir Maroko kolega, E, pavyzdžiui, Marokė dvigubai išauks energijos poreikis ir taip pat bus galima eksportuoti į Europos Sąjungą. Iš tų 20 gigavatų 5, 5 e, tūkstančiai bus 5000 megavatų bus eksportuojami į Europą. Ir tam, aišku, reikalingas atitinkamai e, parengtas e, tinklas ne tik tai, mm, ne tik ats, keitimuisi atsinaujinančią energetiką, bet taip pat reikalingas ir, ir pramonės augimui toks tinklas, per kurį būtų galima perduoti ir energiją pagamintą iš kitų šaltinių. Kodėl reikia tų e, tinklų? Pirmiausia, kad būtų galima geriau integruoti e, sistemas, užtikrinti saugumą, tiekimo saugumą, mm, pagerinti ryšius tarp rytų ir pietų viduržėmė jūros valstybius ir ryšius su Europos Sąjunga. Ir aišku, tai bus mm, geriau integruotos elektros rinkos šiuose šalise. Ir kalbant apie Europos Sąjungos elektros tinklo vystimą, e, ne vieną kartą jau buvo minima, kaip svarbu užtikrinti vidaus rinką šioje srityje. Kas yra Medgrid? Tai yra pramoninė iniciatyva, kaip ir Desertek. Dabar šiame projekte jau yra 21 įmonė, 20 akcininkų ir vienas strateginis partneris kai kurie iš jų yra iš pietų viduržėmė jūros valstybių. Tai yra jauna įmonė. Jis buvo sukurta šių metų sausio mėnesį, jos būstinė yra Paryžiuje. Kas yra mūsų partneriai, matote ekrane, pradėjau nuo pietinių valstybių, nes Medgrid yra bendro vystimosi bendros plėtros projektas ir nori pritraukti kuo daugiau partnerių iš pietinių valstybių. Uh, tai yra Maroko, nacionalinė elektros tarnyba, taip pat Egipto, Sirijos, Jordanijos e, tarnybos, taip pat yra Europos partneriai, yra tinklų valdytojai kaip RTE, e, Italijos, e, taip pat įrenginių gamintojai kaip Alstom, Siemens, Krisniam. Niam Ir taip pat yra įmonės, kurios užsijima saulės energetikos gamybą. Dabar kokie šio projekto privalumai? Pirmiausia, padidės e, rentabilumas, elektrinių rentabilumas, bus galima keistis tiekti elektrą tarp pietų ir rytų valstybių ir taip pat e, Europos Sąjungai. Taip pat e, padidės tiekimo saugumas, bus galima ir importuoti, ir eksportuoti elektrą, judėjimas tinklais vyks, galės vykti abiemis kryptimis. Labai svarbu, e, kad tas judėjimas vyktų abiem kryptim, taip galima užtikrinti solidarumą apsirūpinimo elektrą srityje ir tas judėjimas vyks ne tik iš pietų į šiaurę, bet iš pietų į pietus ir iš šiaurės į pietus. Kokie yra penki pagrindiniai medgrid tikslai? Tai pirmiausia, parengti tą pagrindinį planą viduržėmio jūros baseine iki 2025 metų. Ir šis planas apims uh, visus e, atsinaunančios energetikos elektrinių ir kitų tradicinių elektrinių planus. Taip pat apims ir re, reguliuojanti mm, reguliavimo ir institucinė sąranga. Apie tai taip pat kalbėjo jau kiti prieš mane kalbėję prelegentai, nes labai svarbu e, keičiantis elektrą, transportuojant elektrą, numatyti e, visas reikiamas taisyklės ir kad jos taip pat būtų harmonizuotos ir galiotų ir viduržėmio jūros šalise. Trečiasis tikslas yra įvertinti investicijų rentabilumą į vamzdynus, į, tink, į tinklus, į elektros tinklus Reikia, kad, aišku, reikės, kad investicijos būtų atsiperkančios, taip pat vystyti e, techninį ir technologinį bendradarbiavimą su pietų ir rytų viduržėme jūros valstybėmis, įtraukiant visus partnerius ir taip pat reikia e, plėsti, skatinti nuolatinės rovės technologijas, nuolatinės elektros rovės technologijos, nes e, tie tinklai bus tiekiami ir tiesiami ir per jūros dugną. Buvo pateiktas klausimas dėl įvairių projektų ryšio. Medgrid dažnai pateikiamas e, kaip konkurencinis projektas kitiem projektam. Uh, kaip konkur, konkuruojantis su kitais projektais projektas, tikrai taip nėra, jis tik papildo kitus projektus. Ir bus pasirašytas bendravimo, bendradarbiavimo susitarimas e, tarp Polio Vonsono, jo įmonės ir mūsų įmonės to dar nepasirašėme, nes ministrai labai užimti, nes jie norėjo dalyvauti šiame procese. Dėkuoju, ponė Madrelis, atvykote už tai, kad informate bus ir e, dėkuoju taip pat už tai, kad laikytės laiko. Nebėjau, kad jums bus daug e, klausimų. Dabar suteiksiu žodį ponui E, Manuel Madrigis ir jis yra iš Ispanijos elektros tinklų. Tikiuosi, kad e, galėsite laikytis laiko. Dėkoju. Dėkoju už galimybę e, informuoti Jūs apie tą dalyką, kuris sudaro didelį mano profesinio gyvenimo dalį. Na, jau mes bandome sinchronizuoti mūsų tinklus su Damasku, su Libija, tačiau jau du sikius tai bandėme padaryti, tačiau dėja tai nepasitvirtino. Na, kiti mūsų profesinės patirties dalis susiveda į e, energijos iš atsinaujančių tinklų, šaltinių tinklus Marokė ir mano provincijoje. Taigi, kai kalba apie elektrą, neretai kalbama apie, apie tinklus. Na ir elektros sistema susideda iš tinklų, operatorių, e, gamintojų E, taip pat uh, e, užsakyti kovų ir vartotojų. Atsiprašau už tai, kad dabar jūs priartinsiu prie dabartinės tikrovės. Na ir šioje skaidruolėje matote, koks yra tikslas, tai yra viduržymė jūros regiono elektros tinklas. Tačiau kol kas tokio tinklo dar neturime. Neturime um, konkrečiai viso to ciklo, nes um, dėl to, kad Turkija ir Sirija nebuvo sinchronizavę savo tinklų. Dabar praeitų metų gruodžio mėnesį gru, gru, Turkija tai jau padarė. Bet vis dėlto. Libija, Egiptas, Jordanas ir Sirija ir Libanas yra kitos šalis ir nuo 2009 metų Tunisas ir Marokas jau suderino savo tinklus su musiškiais. Konkrečiai Libija tarsi atskiria dvi sistemas. Čia matote juodą liniją, ten apie tai prieš tai ankstysis kalbėjo. Tai yra, tai yra ne vien tik šiaip siena, bet tai yra ir elektros tinklų siena. Na ir matote čia, kaip keičiamas energija. Na, tiesą sakant, pateikti skaičiai, turime energijos šaltinius, tam, kad visą tai padeda jums įsivaizduoti, kokie yra energijos mainų masė tarp šių šalių. Na, kaip matote, e, skaičiai gan maži. Išskyrus Maroko atvejį. Nes e, Marokas importuoja daug energijos e, iš Ispanijos. Na, ir šalia Magrebo šalių matote tam tikrus skaičius ir tie skaičiai, tiesąkant, gan keistokie. Tik, kodėl tie skaičiai tokie maži? Na, Taip atsitinka dėl turimų tinklų, nes tinklai labai silpni ir, ir, ir jie tiesiog neįgalina tiekti energijos. Na, dabar norėčiau nuš, iliustruoti elektros energimo tiekimo uh, atvejį per Gibraltaro sesūrį. E, iki Pirinėjų, Pirėnų e, pusėsalio šiaurinės dalies. Yra nemažai veiksnių. Tai yra iš vienos pusės e, techniniai veiksniai galinantis šį techninį energijos transporto, taip pat vidinę trans, energijos tinklų sistemų veiksniai. Taigi čia matote, kaip kito šis transportas laikui bėgant, matote, kokia yra transporto gebėjimai Gibraltaro sąsarį, kaip tie, tie, tie pajėgumai perduoti energiją didėjo. Ir dabar, kai Ispanijos pietuose vis daugiau yra energijos išinančių šaltinių, tas gebėjimas, pajėgumas perduoti energiją mažėja, nes yra perdodama jau pati Ispanijoje pagaminta energija. Taigi iškelsiu nemažai klausimų. Tarkim, įsivaizduoti, Na taip, e, e, taip, e, teisės aktų dėka daug ką galima spręsti, bet vis tiek neveiksi fizinių dėsnių. Tarkim, įsivaizduokime dvi, tris valstybės narės, tarp kurių yra sąveika tarp tinklų, tai viena, tu, iš, viena iš tų valstybių narių pradeda energijos iš atsinaujančių šaltinių integravimo planą ir atrodo, kad viskas vyksta, atsiranda butelio kaklelės kaip galima išspręsti šią problemą, išplečiant tinklus. Nes, kaip jau minėjau, nes e, energijai iš atsinaučių šaltinių reikia daug tinklų pajėgumo. Kitas dalykas tai būtų kontrolė, stebėsna, tai taip pat padėtų spręsti šią problemą. Na gerai, tarkim, kur galima būtų vykdyti kontrolę, kokioje sistemos dalyje. Iškelsim ir kitą klausimą. Tarkim, e, ar Marokas sumažins savo vėjo energijos gamybą tam, kad galima būtų energiją perduoti iš Tuniso. Na, pirminė, pirminėme pir, pristatymę norėjau daugiau kalbėti apie tos butelio kaklelius, bet paliksiu tai kitam kartui. Kaip jau minėjau, keliančios klausimus, norėčiau pasiūlyti ir tam tikrų sprendimo. Taigi, kokių sprendimų radome mes Ispanijoje? Tam, kad e, tinkamai veiktų sistemos, tam, kad nesumažėtų sauga, nesumokėtų perdavimas, yra susijęs su tam tikrais reikalavimais gamintojais. Nepriklausomai nuo to, kur jo yra įsikūrę. Taigi, gamintojai gerina technologijas tiek saulės, tiek vėjo energijos jėgainės. Ir dabar svarbu viską stebėti ir svarbu integruoti, kad būtų integruotas tos jėgainės Tai yra saulės, vėjo ir taip toliau jėgainės, kurias turime prienų nu pusiasalį. Ir tai nebūtų buvę įmanoma, jeigu pramonė būtų radusi tinkamo atsakymo. Tai yra, jeigu tų jėgainių gamintojai nebūtų radę tinkamo atsakymo. Taip pat reikalingas ir vartotojų indėlis. Tai yra, reikia, kad tie vartotojai būtų išmanesni, protingesni. Kitas svarbus ramstis yra tiesiog tai yra perdavimo sistemos. Tokios sistemos, kurios būtų visiškai nepriklausomos. Na, tarkim, esu iš tiesų TSO organizacijas ir mes labai didžiai sekame visas šias tendencijas ir jau pradėjome vykdyti projektą. Ir šio projekto tiksla yra, nėra nustatyti kažkokią, kiek mums reikia kilometrų kabelių ir taip toliau. Ne, reikia nusistatyti maršrutą. Uh, tiems uh, energijos greitkeliams, kurias turime pastatyti iki 2050 metų. Taigi keletas konkrečių aspektų. Mano manimu, dabartiniai tinklai nėra pakankamai pajėgus užtikrinti didelį energijos perdavimą nei tarp Europos e, valstybių narių sistemų, nei tarp Europos ir viduržymė jūros pietinių šalių sistemų. Nes, kaip jau minėjau, E, energijai iš atsinaujančių šaltinių reikia didelių tinklų pajėgumų. Taigi tinklai yra vienas esminių elementų, bet ne vienintelis. Taigi, jeigu norime integruoti energiją iš atsinaujančių šaltinių, nesumažint saugumo, tai reikalingi specialus įrankiai, priemonės turėtume kelti didesnius reikalavimus e, gamintomis nepriklausomai, kur jie įsteigia, taip pat turime vykdyti kontrolę ir e, e, stebėsena, be kita ko ir energijos iš atsinaujančių šaltinių stebėsena ir perdimą, taip pat turime lankstesnio gaminimo, lankstesnio suvartojimo ir jeigu kartą kalbame apie kalėdų senelį, tai norėtųsi, kad jis atneštų daugiau skaidrumo, o taip pat reikėtų ir suderintų sertifikatų uh, išdavimo sistemams. Ne, nelabai būtų gerai, jeigu mes labai pernelyg saugotume tą savo kūdikį, o po to jis mums keltų kitų problemų. Dėkoju, ponė e, Redrigis, už labai didaktišką pristatymą, už tai, kad nušvietėte egzistuojančias problemas. Na, Mm, laiko nedaug, tačiau vis dėlto e, suteiksiu galimybę mūsų kolegoms, kurie norėtų užduoti klausimų mūsų puikiems prelgiamtams. Taigi pirmiausia, kol, ponas Turnės. Norėčiau paklausti. Kol, e, Medgrid specialisto Jūs minėjote ne tik atsinaujinančią energiją, bet energiją ir iš kitų šaltinių. Mane kas labiausia gazdina, tai anglis, anglės naudojimas. Ir jei met grid pasitarnaus tam, kad būtų techninės galimybės įtraukti ir anglies, ir energetikos gamybą iš anglies į tuos tinklus. Nes Alžyro ir Maroko ekonomikos, kai mes e, nutiesime tuos kabelius, galės taip pat gaminti energetiką iš anglių, tai man atrodo, tai baisu ir kodėl jūs galvojate, kad galima naudoti ir anglis. Mes Europos parlamente šiuo klausimu jau turime labai aiškę poziciją, kurią jūs turbūt žinote. Yra komunikatas dėl infrastruktūrų ir ten dvi pastraipos skirtos tam, kad Europos e, komisija ir parlamentas e, stengsis užtikrinti, kad anglis nebūtų naudojama. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Dėkuoju už klausimą, dabar suteiksiu žodį kolegijai, o po to suteiksiu žodį, žodį ir kitiems. Să um, adresez o întrebare domnului uh, Amrane. Uh, de fapt... Uh, norėčiau užduoti klausimą ponui uh, Mandravil. Uh, E, mano klausimas susijęs su kolegos pasisakymu iš Ispanijos. Kai mes balsavom dėl e, mūsų energetikos patiketo, mes kalbėjome apie prekybos e, taršos leidimais sistemais. Ir valstybės narės galėjo pasinaudoti tik 3 procentais savo emisijų leidimų jeigu, aišku, tai atveju šios valstybės narės padės trečiosioms šalims e, kurti e, našesnės e, jėgainės, įskaitant ir investicijas į energiją iš atsinaujančių šaltinių. Norėčiau paklausti, ar turite tokių investicijų savo šalyje, nes, kaip supratau, jūs ieškote investitorių, nes tai galėtų būti vienas iš finansavimo šaltinių. Dar norėčiau paklausti, kodėl kai kurios valstybės narės, kaip kad, pavyzdžiui, Luksemburgas, norėtų pasinaudoti šiais 3 procentais, tačiau kol kas to nepadarė. Kaip tai, kodėl taip atsitiko, dėl kokių kliučių? nes iš komisaro Pybelks pasisakymą supratau, kad šis mechanizmas dar neveikia pilnai ir jeigu egzistuoja paklausa, poreikis, kodėl neišnaudojama šį galimybę. Ir jeigu egzistuoja kartai jau tarša, egzistuoja 3 procentai ir tokia galimybė, kodėl jie nepasinaudojama. Dėkoju, Lena. Uh, nu, suformalavai du konkrečius klausimus. Pirmiausia, aš užduosiu klausimus, pirmiausia, kolegui Mantravel, po to ponui Albranė, po to ponui Rodrygėsui. Atsiprašau, čia buvo jums tie klausimai, prašyčiau sakyti, ponė Mantravelį, prašau. Dėkui. Atsakyčiau, atsakysiu į pono turmės klausimą, nes tai apima mano kompetencijos sritį ir jis buvo skirtas medgridui. Aišku, kad medgridas ne, neskatins uh, teršiančių elektrinių statybos, bet kai mes kalbame apie e, transportą, apie energijos, elektros energijos perdavimą, tai e, tose perdavimo tinkluose neatskiriama saulės energija nuo vėjo energijos ar nuo, e, ar nuo elektros pagamintos e, atominės elektrinės arba iš anglės. Aš suprantu, kad politiškai yra neteisinga dabar minėti anglės, bet taip yra. Ir jei pakalbėsime apie Europos tinklus, ES tinklus, Europos komisija ir parlamentas, jie nori stiprinti jungtis tarp valstybių, tarp Prancūzijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Belgijos, Vokietijos tai tom jungtim nėra jokio skirtumo, iš kur, iš ko pagaminta elektra keliauja tais laidais. Noriu pasakyti, kad aišku, medgrid neskatins e, elektros e, gamybos E, aplinką teršiančiose elektrinėse naudojančiose anglį, bet per tuos laidus, tais laidais, tai, tais tinklaidus galima perduoti visokią elektros energiją pagamintą iš įvairių šaltinių ir tie tinklai leis užtikrinti apsirūpinimo elektrą saugumą ir leis keistis valstybėms mm, elektrą. Senora... Dėkuoju, ponė Mentravel, ponė Abrandi, galbūt galėtumėte pasakyti mums, ar Marokas ketina integruoti Tunisę, į savo tinklus Tunisę pagamintą energiją. Sunku atsakyti į jūsų klausimą, bet manau, kad elektros e, specialistai yra pažengę daug labiau į priekį negu politikai. Žiūri labiau į ateitį. Ir tikrai tinklų sukonstruoti nėra mm, sudėtinga, svarbu gauti politinį pritarimą. O kalbant apie įvairius šaltinius, mm, kuriuos galima pritraukti į tos projektus, įvairius partnerius, kuriuos galima pritraukti finansavimą koncesijos pagrindu. E, ir taip pat galima naudoti ir švaraus vystimosi mechanizmą O tie 3 procentai, man kol kas, kurie buvo pateikti klausimai, man kol kas nieko nesako. Aš pabandysiu e, įsigilinti labiau ir atsakysiu. Pane Rodrygis, ar esate patenkinti pono Branė e, atsakymą? Pasitelkus Maroką kaip, e, ir Tunisą kaip pavyzdžius, tai tiesiog e, tokiu būdu galima buvo diskusiją išplėšti vien tik tais iš europinio konteksto. Na, man būtų buvo pasakyta, būtų buvo daug paprasčiau pasakyti, kad man Ispanijoje e, reikėtų sumažinti energijos gavybą iš vėjo, e, norint importuoti energiją iš Afrikos. Tiesiog norėjau viską perkelti į kitą kontekstą. Ir tiesiog e, kovojant su emisijomis reikia plėsti tinklus. Elektros energija yra ta priemonė, kuri leidžia pasiekti šių tikslų. Na, aš kaip e, šio autobuso vairuotojas, kaip tai yra sistemos, elektros sistemos autobuso vairuotojas, galiu pasakyti, kad mano misija yra kiek įmanoma saugiau vairuoti tą autobusą atsižvelgiant į tuos reikalavimus, kurias kelia visuomenė. Tai yra, kad energijos tiekimas būtų nepriklausomas na, e, nu, o iš, iš ko būtų pagaminti tie autobuso ratai, netaip jau ir svarbu. Na kągi, dėkoju, ponė Redrikisai, kaip ir užbaigiau savo užduotis, dėkoju prelegentams už puikius pristatymus, dėkoju visiems už dalyvavimą. Na ir dabar perdodu pirmininkavimą kolegai Turnesui, prašau. Ačiū. Uh, so, uh, I, I propose that we... Uh, gerbiami kolegos, siūlau iškart tęsti darbą. Yra problema ta, kad šeštą valandą aš turiu išeiti, nes turiu vykti į dėrybas dėl mandato susijusio su skaidrumu elektros rinkoje manau, iš manęs kažkas tada perims pirmininkavimą. Bet norėčiau paprašyti kalbėtojų kalbėti kuo trumpiau. Numatyta 10 minučių kiekvienam kalbėtojui, bet jei galite e, kalbėti mažiau, tai labai kvieščiau tą daryti. Kalbėti trumpiau, tai labai kvieščiau tą daryti. turime Europos komisijos atstovą, kuris dirba išorės dimensijos srityje, tai ponas Walters. Tai, tai ponia. E, Pone Markeš ir suteikiu jai žodį. Dėkoju. Na, komisija yra parengusi komunikatą partner, partnerystė demokratijai ir geroviai. Jis bus paskelbtas kovo mėnesį ir tame komunikate raginama sukurti partnerystę tarp Europos ir viduržmio jūros srityje, energijos gaminimo iš atsinaujančių šaltinių e, srityje. Čia turime bendradarbiauti e, su viduržmio jūros šalimis pietuose ir tai atitinka ir atitinkamą energetikos narį iki 2050 metų. Na, taip pat e, tai yra susiję ir su komunikatu dėl e, busimos kaiminystės politikos, e, kuris buvo patvirtas neseniai ir ten siūloma rengti daugiau bendrų projektų su mūsų pakaimynais pietuose. Ir dabar atkreipsiu dėmesį į būsimą komunikatą, kur kalbama apie ES energetikos politikos išorės matmenį. Ir Šiame komunikate taip pat bus numatyta galimybė kurti naujas partnerystės, įskaitant e, laipsnišką e, šių šalių traukimą Europos energetikos rinkas. Na ir kai kalbame apie energiją viduržymio jūros pietinėje dalyje, tai visuomet turime nepamiršti keletą elementų. Pirmiausia, tai, kad e, šiuose kaiminėse šalise yra dideli pokyčiai, socioekonominiai skirtumai, ekonom... demokratinis augimas, ekonominiai e, pokyčiai, taip pat visuomenės vis didesnis noras dalyvauti politinių sprendimų prieimimame prieimime. Na, o taip pat ir didelis e, gyventojų skaičiaus augimas šiose šalise. Kita vertus, e, kiekvienam gyventojui ten suvartoma mažiau energijos negu pas mus, tris ikius mažiau negu kad pas mus, pažiūrėjau, čia pateiksiu kaip pavyzdį e, Egiptą ir Alžyrą, tačiau šios šalis mus vejasi ir jų ekonomikos auga greičiau negu daugelio Europos valstybių narių. Dėl visų šių priežasčių energijos suvartojimas greičiausiai ateityje padvigubės. Na ir kaip kalbėjo ankstesnis prelegentas iš Maroko, mm, iki 2030 metų tas vartojimas gali išaukti net keturis įkius, tai yra didelis iššūkis tiek kitoms šalims, tiek ir mums. Nes nepamirškime, kad e, e, ten padarytos investicijos, aišku, atsilieps ir mums. Todėl bet kokia politika, kurios tikslas skatintis energijos gavybą iš atsinaujančių šaltinių, turėtų kaip atspirties tašką pasirinkti didelį energijos poreikį šiame regione. Dabar nesigilinsiu į, šen, į energijos iš atsinaujančių šaltinių finansavimo aspektus. Egzistuoja keli pagrindai, pavyzdžiui, yra bendradarbiavimas tarp ES ir pietų viduržėmio jūros šalių remiasi įvairiais susitarimais, ketinimų protokolais dėl energetikos. Taigi komisija palaiko kai kurias regioninio bendradavimo iniciatyvas, pavyzdžiui, e, Magrebo šalių integravimas į energijos e, tinklus, Taip pat teikiame e, didelį finansavimą sektoriniams reformams daugelį viduržymį jūros pietinių šalių ir taip pat vykdome keletą regionių bendradarbiavimo programų, be kita ko energijos veiksmingo panaudojimo ir gaminimo iš atsinaujančių šaltinių skatinimą. Ir manau, kad e, ko, kiti prelegentai nušvies plačiau tas programas ir schemas. Na ir tiesiog aš savo ruoštų atkreipsiu dėmesį tai, kad e, kaiminystės politikos indėlis į infrastruktūros ir energetikos projektus gali būti didelis. Na ir neretai minama, kad e, saulės energijos eksportas į e, Europą užtikrins investicijas į viduržymio regioną. Tačiau kol kas nelabai aišku, kokie būtų konkretus verslo modeliai. Na, pagal turimą dabar informaciją, ES atrodo iki 20 metų pasieks 20 procentų tikslą ir jis netgi bus didesnis ir remiantis nacionaliniais valstybių narių patiktais planais tenka konstatuoti, kad tose planuose neatsižvelgiama e, viduržėmio jūros šalių indėlis, nes tiesą sakant, e, viduržėmio jūros pietiniams šalims negalima bus taikyti subsidijų, kurias gauna valstybės narės, neatsižvelgiant į tai, kad didesnis uh, ir atsižvelgia net į tai, kad ten yra daugiau saulės, bet tų subsidijų kol kas ta pramonė pietinėse viduržymio jūros šalyse nebus konkurencinga. Tačiau ilgalaikiai perspektyvoje po 25 metų e, saulės energija galės būti konkurencinga priklausomai nuo tokių veiksnių, kaip, pažiūrėjau, technologijų raida, iškastinio kūro kainas, tačiau šios dalykus sunku prognozuoti. Kol sudėtinga finansuoti energiją iš atsinaujančių šaltinių, konkrečiai saulės e, energiją, um, sudėtingiau tai daryti viduržėmio jūros pietinėse šalyse dėl socioekonominių aspektų, nes kol kas ten subsidijos yra mažesnės, mažesnės darbo kainas, tačiau didelis investicijų rizikas, kaip tai buvo paminėta. Tačiau kai kurios šalis turės galimybę uh, um, nukreipti uh, subsidijų dalį iš iškastinio kūro iki energetikos iš atsinaujančių šaltinių e, kūro. Tai aišku, dideli sprendimai, tai priklausys ir nuo rinkos, ir nuo kaštų. Nežiūrint šio e, konteksto, kai kurios e, šalis viduržėmio jūros pietose nusprendė pradėti bendrus e, energetikos planus, kurie turi ir socioekonominių aspektų, mes juos palaikysime ir mums reikia peržiūrėti mūsų turimas priemonės, nes nei techninė pagalba, nei devintas straipsnis nebus pakankami tam, kad būtų inicijuotas plataus masto investicijos. Ir todėl komisijos siūlymas pradėti diskusijas dėl galimo Europos ES ir viduržėmio jūros šalių partnerystės valdant e, energiją iš atsinaujančių šaltinių e, galbūt padės pritraukti investicijas šiame regione, perduoti technologijas ir tai e, užtikrinti tinkamą ekonominį augimą. Tai yra įdomu ir tokia partnerystė turėtų, dar turėtų būti bendrai prirašta su partneriais, turėtų būti nustatytas jos turinys, turime bendradarbiausią su valstybėmis narėmis ir pietinėmis šalimis, taip pat ir su tarptautinė finansų bendruomenė tam, kad spręsime šios klausimus dėrybos. Dėrybos vyksta tarp Europos investicijų banko, tarp komisijos, kitų suinteresuotų asmenų. Na ir tai taip pat yra susijęs ir, su, susijęs ir su tuo klausimu, kuris buvo paminėtas per pirmąjį raundą. Tai yra e, Europos, e, tai yra energijos klausimų įtraukimas Europos vystimosios pagalbos politiką. Dėkoju. Dėkoju už tokį labai kompaktišką, glaustą pristatymą. Džiaugiuosi matydamas čia poną Volters. Mes susitikome konferencijoje Sevilijoje ir tikiuosi dabar jūs papasakosite, kaip sėkmingai, kaip jums sekasi gyvendinti savo projektus. Dėkoju už galimybę e, dalyvauti šiame renginyje. Dėkoju už šiltus žodžius. Kalbėsiu trumpai, nes jau daug svarbių dalykų buvo pasakyta. Ypač norėčiau mm, atkreipti dėmesį į Maroko kolegos pasakytą kalbą, nes jam pritariu nemažiau kaip šimtų procentų viduržėmio jūros e, saulės energijos planas dabar yra ir įgyvendinamas ir Marokė. Tai yra strateginis iššūkis e, ir viduržėmio jūros šalim, ir Šiaurės Afrikos šalim, ir Europos Sąjungai. Taip pat norėčiau pakalbėti apie koncentruotos saulės energijos iniciatyvą, kurią iškėlė e, ir aktyviai dalyvauja Pasaulio bankas, e, Europos komisija, Europos investicijų bankas, Afrikos plėtros bankas ir taip pat įvairias Europos e, ir kitų šalių dvi šalės vystimosi agentūros. Prieš grįžtant, prieš kalbant apie tą projektą, Norėčiau šiek tiek papasakoti apie koncentruotą saulės energiją, nes vis stengiamasi rasti e, šaltinių, e, elektros, e, rasti energijos šaltinių, kurie nenaudotų iškastinio kūro ir kurie tiektų energiją 24 valandas per parą. Tai labai svarbu ir turint galvoje energetinį saugumą. Yra uh, E, geoterminės elektrinės viena iš galimybių tokią energiją gauti. E, kita galimybė yra koncentruotos saulės energijos naudojimas. Ir ši energija yra ypač daug žadantis projektas ne tik dėl to, kad saulė nuolat šviečia dikumose ir saulė šviesa nieko, nieko nekainuoja, bet dėl to, kad galima ir šią saulės e, karščio, saulės koncentruotą energiją kaupti e, daug geriau negu kitų būdų, e, kai, saulės, kai iš saulės energijos tiesiogiai gaminama elektra. daugelis šalių, kurios turi statybinę pramonę ar stiklo pramonę ar mm, plieno pramonę, turi kvalifikuotų inžinierių, gali prisitaikyti e, ir gaminti įrenginius reikalingus e, koncentruotos saulės energijos išgavimui. Šis rytis dabar yra labai svarbi ir tai yra susiję ir su darbo vietų kūrimu e, artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje, tai vadinamame MENA regione, paskaičiuota, kad gaminant koncentruotos saulės energijos įrenginius galima sukurti 80 tūkstančių darbo vietų. Dar vienas dalykas, į kurį norėjau atkreipti dėmesį, kalbėdamas apie koncentruotą saulės energiją, tai kad ši technologija, nors techniškai jau patikrinta, yra mm, glaudžiai susijusi, e, e, galėtų būti susijusi su masto ekonomika. Visos šios galimybės, kaip e, masto ekonomika leistų mažinti tokios sistemos kaštus, mm, tas galimybės dar reiktų apsvarstyti, nes kol kas tokia technologija kainuoja brangiai, nes jai nėra didelės paklausos, bet jei didėtų paklausa, aišku, kad mažėtų ir kaina, o kol kas e, reikalingos subsidijos, kad tokia sistema e, būtų naudojama. Esame parengę e, projektą investicijų planus tūkstančiui megavatų MENA regione, taip pat numatydami ir kai kurias eksporto galimybės. Ir tokio projekto kaina būtų 6 milijardai dolerių. Aišku, kad tūkstantis megavatų neišsprendžia problemos, tiesiog e, tokie pajėgumai galėtų pademonstruoti, kaip realiai veikia e, tokia sistema ir e, galbūt tai paskatintų uh, E, ateityje daug plačiau naudoti tokias technologijas ir tada, aišku, sumažėtų jų kaina. O tas bandomasis pavyzdinis projektas yra Maroko Saulės energijos planas, kuris mm, gan sparčiai juda į priekį ir mes, e, mums visiems tai mm, palieka gero įspūdį, gerą įspūdį. buvo minima, kad šiem projektam galima pritraukti lėšų finansavimo, bet kokiom sąlygom? Ir čia kyla dvi problemos. Kalbant apie koncesijos e, pagrindo organizuojamą finansavimą, tai kokios koncesijos būtų sudarytos, gal galima čia pasinaudoti Kankūno susitarimais ir yra pažadėta e, šimtas Mm, yra pažadėtos nemažos lėšų sumos, sumos galbūt galima būtų pradėti nuo tų šešių mm, milijardų dolerių, kuriuos aš minėjau. O aišku, kitas finansavimo šaltinis būtų žaliosios energijos eksportavimas į ES rinką, pasinaudojant minėtą E, minėtų devintuoju straipsniu. Ir labai norėčiau, kad viduržėmio jūros saulės energetikos planas taptų realybę, kad tie pirmieji, eksp, pirmasis m, mm, tokios žaliosios energijos eksportas m, mm, būtų realus. Reikia, kad būtų pradėtos statyti tokios jėgainės, kad būtų patikėta tokio projekto realumu. Aš manau, kad jis tikrai yra tvarus, Nežinau, ar pasieksim tą 20 procentų numatytą kiekį 20 metais, tai 20 metai jau labai arti, bet turime būti ambicingi, ypač kai kalbame apie atsinaujinančią energetiką ir apie CO2 išmetimų mažinimą, bet tam reikalinga visų suinteresuotų pusių parama ir ypač reikalinga parama pradėti visiems šitiem projektam, kad, kad būtų tie, kas norėtų eksportuoti, įsivežti tokią, importuoti, įsivežti tokią energetiką. Dėkui. Vienas iš klausimų, kuris buvo paminėtas, tai e, rizikos klausimas finansuotojam. Ir Europos parlamentas irgi manau, gali prisidėti prie rizikos mažinimo. O kalbant apie riziką ir finansus, turim du atstovus iš Europos investicijų banko, galbūt jie būtų po šiek, po šiek tiek pakalbėtų Klodai pažadu pasakyti labai trumpai, netgi nedaryti prezentacijos, tiesiog dabar, remintis tuo, kas šiandieną buvo pasakyta, tai, kad sakė kiti prelegentai, aš bandysiu pasidalinti keturiom pastabom iš savo pusės, o po to Lučiano labai trumpai nušvies mūsų bendrus projektus viduržėme jūros pietose. Keturi punktai. Į EIB iš tikrųjų praeitaisiais metais, krizės metais e, skiria 2,6 milijardus eurų e, e, viduržėme jūros šalyse partnersi. Per paskuriuosius aštuonius metus mes skirime jau 12 milijardų fi, finansavimą ir mm, tai yra papildomas finansavimas FIM. Na ir Mm, EIB vienas iš didžiausių viduržėmio jūros šalių partnerių projektų finansatorius. Ir aš manau, kad parlamentas turėtų ir Europą labai didžiuotis tuo, nes tai yra jūsų bankas. Tai yra bankas, kurio bendrasavininkai yra 20 valstybės narės. Tai yra jūsų bankas, jūsų priemonė ir mes labai nuo jūsų priklausome, nes EIB neformuoja politikos. EIB vadovausi kitų institucijų formuojama politiką, tai čia turiu galvoje Europos parlamentą, komisiją ir tarybą. Taigi mes e, vadovavomės jūsų nurodymais, labai nuo jūsų priklausome ir tikriausiai žinote, kad jūsų dabar e, tinės dėrybos lems mūsų ateitį. Taigi jūs institucijose galite mums nurodyti, ką daryti, ką daryti kitaip ir tai labai svarbus aspektas. Taigi mes atsižvelgiame jūsų prioritetus Ir mūsų pagrindinis prioritetas yra energija ir iš atsinaujančių šaltinių šalyse, partnerėse, viduržymio šalyse ir per 8, e, iš tų 8, 12 milijardų sumokėtų per 8 pasūlius metus, 5,1 milijardas bus skirtas energijai. E, tikslas yra 50 procentų iš energijos atsinaujančių šaltinių ir tai e, natūralus elementas, nes EIB vienas iš didžiausių pasaulio finansuojantųjų e, energijos iš atsinaujančių šaltinių. Praeitais metais mes skirime iš viso 6,2 milijardus eurų tokiems projektams. buvo paklausta dėl tai Kinijos technologijų, tai mes esame vienas didžiausių Europos finansuotojų tų technologijų, kurias labai svarbu išlaikyti tam, kad Europa būtų konkurencinga. Ir kalbant apie technologijos saulės panelių e, e, gamybos finansavimas nėra mums naujas dalykas, mes bendradarbiavome su Ispanijos gamintais ir tiesą sakant, tai yra tai, ko pasiekė Europą, parlamentas, tai yra Patvirtinant teisės aktus, jūs privėte valstybės narės e, daug investuoti į energiją iš atsinaujančių šaltinių. Ir todėl mes Europoje sukopėme atitinkamos patirties ir todėl mes esame pasirengę šią patirtį, kuris sukopė Europą, nešti ir kitas šaltis. Ketvirtas aspektas tai yra ateitis ir vystimasi pagalbas. Mm, mm, vol, par, Pasaulio bankas yra puikiai jungtinių tautų priemonė atitinkamiems e, projektų finansavimas pietus nuo Saharos. Jeigu Tačiau jeigu kalbame apie kaiminės šalis, kalbame su Tunisu, Alžyra ir Maroko, jeigu paklausime jų, ko jie nori iš Europos, tai jie nenori dovanų, jie nori, kad mes žiūrėtume rimtai, kad laikytumės partnerius, jie nori galimybių. Ir šios šalis galbūt ir niekuomet netaps ES valstybėmis narėmis, tačiau vis dėlto tas šalis tikėsi iš mūsų, iš Europos, iš EIB, jie tikėsi, kad su jais būtų elgimasi taip pat, kaip kad buvo daroma per pastarosius 52 metus Europoje, bandant priartinti šalis prie ES e, atveriams galimybėms, pakilėjant jų ekonomiką. Būtent to tikisi ir šios šalis iš Europos, jos tikisi investicijų galimybių ir EIB ir yra priemonė kleistai gyveninti. Ir devintas straipsnis, tai sėkuros. Uh, aktai yra labai svarbus tam, kad būtų mobilizuotos institucijos. Mes e, e diskutuojame visą tai su komisija, vadovavomės jūsų nurodymais ir ieškame sprendimų, kurie leistų paspartinti finansavimą. Dėkuoju. Thank you, Chairman. Um, like my colleague said... Dėkui, Janė. Dėkui, e, pirmininkė kaip kolegos sakė, investicijos labai svarbu. Praėjusiais metais mes į viduržėmę jūros regioną investavome daugiau kaip 1,4 e, milijardo eurų. 2008 metų spalį, kaip, eko, kai Ekofino ministrų taryba suteikė įgaliojimus Europos investicijų bankui koordinuoti e, finansinę prasme viduržėmio jūros mm, saulės e, energetikos plano įgyvendinimą, tai šis dalykas ir mum tapo prioritetu. Nepasakosiu apie mm, viduržėmio jūros saulės energijos planą, bet noriu pasakyti, pasakyti kad mes į mm, ECOFIN ministrų tarybos įsipareigojimus, įpareigojimus pažiūrėjome labai rimtai ir pirmiausia atlikome studiją, kad pasižiūrėtume, koks yra e, deviniose viduržėmio jūros šalise potencialas tokiems atsinaunančios energetikos projektams ir išaiškėjo, kad galima šiame uh, regione vykdant Saulės energijos planą vykdyti 85 projektus, o po to, po studijos, e, e, kuri, atliko, kuri buvo atlikta per e, fondą, kurį valdo mūsų bankas, tada kreipiamės į savo partnerius finansinėme pasaulyje, siekdami pritraukti juos investuoti į atskirus projektus. O dabar baigiame visas procedūras, kad būtų galima projektą Maroke įgyvendinti. Šį projektą kartu finansuoja Europos investicijų bankas, Pasaulio bankas, Afrikos vystimosi bankas. Ir daugelis tokių projektų gali būti įgyvendinami tik tai e, finansinėms institucijoms bendradarbiaujant, finansuotojams bendradarbiaujant. Be šio projekto yra dar regione ir kitų konkrečių projektų, kurie dabar yra vertinami Europos investicijų banke. Čia mes turime galvoje vėjo, saulės technologijų projektus. Ir uh, yra projektai Egipte, Marokė, Jordanijoje. Taigi mes labai rimtai žiūrime į tuos įpareigojimus, kuriuos mums suteikė COFIN ministrų taryba. Ir galiausia, norėčiau pasakyti, kad mes dirbame ne vieni, nes suprantame, kad iš pradžios bent jau reikia pradėti nuo subsidijų, nes kai kurios technologijos dar labai ankstyvojoje stadijoje ir tada reiktų, reikia subsidijų e, iš Europos komisijos. Visi tą supranta ir aišku, kad mes bendradarbiaujam su pasaulio banku, su partneriais dvišalių pagrindų, su kitomis finansinėmis institucijomis. Ir tikimės iš tiesų, kad Maroko Saulės energijos planas bus įgyvendintas. Prieš tu spikiant žodį, daktarui Fugė, gal galėtume pakalbėti apie rizikos mažymę. Kokia jūsų analizė, ką reikėtų nuveikti, nes mes turėsime finansuoti pirmosius didžiosius projektus. Na ir jūsų siūstas signalas labai nuramina. Bet aišku, reikia pagrindo, čia devintas straipsnis ir taip toliau. Tačiau kokią priemonę galėtų sukurti Europą tam, kad galima būtų sumažinti e, investicijų riziką? Nes mes kaip politikos formuotojai turėtume visą tai suvokti prieš darydami sprendimą atitinkamą linkme. Norėčiau patikslinti. Viena iš didžiausių rizikų šiame regione, kuri dabar kliudo investicijoms, yra politinė rizika. Aišku, po įvykių regione tai suvokiama, tačiau per EIB Europą jau pradėjo dėkti puikią priemonę, tai yra politinės rizikos apdraudimas ir 9, pavyzdžiui, Tai yra priemonė, kuri finansuojama iš Europos biudžeto. Šios priemonės EB dar niekada nebuvo panaudosime viduržymį jūros regione. Paaiškinsiu, ką reiškia. Tai praktiškai turime nemažai investicijų Europinių bendrovių ir jos klausė, kada jos galės pradėti savo veiklą Libijoje. E, Libijoje nereikia EB investicijų. Libija turi lėšų, tačiau e, toms įmams reikia, kad EB e, apdraustų politinę riziką jų investicijoms Libijoje. Ir kai e, normalizuosis politinė situacija ir tarkim, jeigu institucijos nuspręs investuoti Libijoje, tai aišku, ekstremalus atvejs, tačiau e bet teiks politinės rizikos draudimą. Na, paprastai e, šalis nenori priešintis investicijoms, kurios turi Europos EB vėliavą, nes jos nenori sakadinti savo sakių su Europą. Tai yra priemonė, kuri turi didelį poveikį, yra svarbus svertas, Europos švelnios jėgos svertas ir paprašyčiau e, palaikyti Europos parlamentą mus, palaikyti AB. E Bet aišku, reikia ir kitų priemonių - teisinės rizikos e, apdraudimo, investicijų apdraudimo. Na ir komisijoje kaip tik ir yra sudaryta darbo grupė, kurioje kalbama apie vairias rizikas. Ir viena iš penkių minčių yra pasirašyti e, tarp komisijos ir šių šalių partnerių pagrindų sustarimą, kuriuose, yra, kuriuose būtų nustatytas pagrindinės sąlygos finansavimą iš Europos gauti. Ir jeigu toks sutarimas bus prašytas tarp komisijos ir šalių partnerių, tai tai automatiškai reikš, kad šalis partneris turės laikytis to susitarimo e, nuostatų tam, kad gautų finansavimą iš mūsų. Dėkoju. Na, na ir dabar perėsime prie devintos straipsnio iš išplaukiančių galimybių, o taip pat ir galimų rizikų. Taigi dabar e, paprašysiu dr. Fokė pasisakyti. Jis, man rodos, jau mėnesius, mėnesius ar metų metus dirbate šio klausimu, taigi paprašysiu dr. Fokė nurodyti mums, ką mes turėtume padaryti ir ko neturėtume daryti. Ačiū. Thank you, Chairman Claude. Uh, monsieur... Dėku. Ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiame klausime. Trūksta laiko bet aš dėl to pabandysiu kalbėti glaučiau, kaip ir teisininkė dirbu, kaip te, būdama teisininkė dirbu šioje srityje jau kurį laiką, dirbame su įvairiomis valstybėmis narėmis. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad džiaugiamės kad galime bent šiek tiek prisidėti prie šių dalykų, padėti gyvendinti bent vieną bandomąjį projektą, kad įsitikintų, e, kad būtų įsitikinta, kad tokie projektai įmanomi. Ir labai svarbu, kad toks projektas gali veikti ne tik bendradarbiaujant Šiaurės Afrikos šalims su ES, bet gali vykti ir pačioje Europos Sąjungoje. Ir norėčiau šiek tiek demistifikuoti tą devintąjį straipsnį. Jis per daug yra politizuotas ir per daug mm, vertinamos jo galimybės, ką galima daryti pagal tą devintą straipsnį. Jis kaip ir tos galimybės išpūstos. Tas straipsnis nurodo tris lankstumo me mechanizmus Europos mm, Sąjungos atsinaunančios energetikos direktyvoje. Ir mm, ta direktyva numato, kad iki 20 metų 20 procentų visos energijos Europos Sąjungoje bus pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Ir nau, siekdamos efektyvumo, kai kurios valstybės narės, tos valstybės narės, kurios padė, e, pageidauja, gali pasinaudoti uh, lanks, gali pasinaudoti tuo lankstumo mechanizmu numatytų devintajame straipsnėje. Taigi, mes visi minime tą devintąjį straipsnį ir aš tam neprieštarauju. Bet Dabar aišku, kad kai kurie e, bandomieji projektai yra industriniai projektai. Industriniai bandomieji projektai, kurie remiasi e, labai naujomis technologijomis. Ir tokių projektų negalima gyvendinti, net, neturėtų tokie projektai būti įgyvendinami remiantis tuo devintuoju straipsniu. Uh, valstybė narė gali pasinaudodama devintuoju straipsniu padėti gyvendinti projektą ne valstybėje narėje, bet jis turi būti skirtas valstybei nariai. Ir energija gauta iš tokio projekto turi būti valstybės narės naudojama. Ir čia e, tas, tas sunaudojimas, ką reiškia tas sunaudojimas valstybėje narėje, jis aiškinamas trejopai. Tai yra, kad visos šalis, kurios dalyvauja šiame projekte ir gamintojai, ir perdavėjai, ir galutiniai vartotojai turi pasidalinti e, pagamintos energijos kiekį. Ir atsakingas uh, Atsakingas tinklų valdytojas, atsakingas už šį projektą, turėtų būti ES valstybėje narėje. Taigi, jeigu tą pavyksta padėti, padaryti, tada remiantis 9 straipsnio, nuotrauk, 9 straipsnio nuostatomis informuojama Europos komisija ir jinai uždega tokiam projektui žalę šviesą. Aišku, kolegos, mes tikrai siekiame visi, kad tas bandomasis projektas būtų įgyvendintas. Fizinis perdavimas yra labai sunkiai įrodomas, kur jūs registruojate, kad ta energija buvo perduota. Ar toje jungtyje, ar kur. Bet tas jungtis abiejų, abiejose jūros krantuose ir jų veikimą reglamentuoja labai daug įvairių teisės aktų. Ir kaip tada įrodyti, kad ta pagaminta mm, energija buvo perdota. Ir vyksta labai daug diskusijų šiuo klausimu. Norėtųsi, kad jų būtų mažiau, kad, tie, kad tas projektas m, mm, ženkliau judėtų į priekį. Kai kurie mini, kad galima pasinaudoti kilmės garantijomis. Mes diskutavome jau šį klausimą su komisija. Pagrindinis e, kilmės garantijų principas yra tas, kad jis tik įrodo kilmę, kad kai jis tik įrodo, kad elektra iš vienos valstybės narės e, keliauja į kitą. Bet pagal direktyvą nenumatytas, nenumatyta kaip įrodyti, kad ta elektra atėjo iš trečiosios šalies. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad siūloma žalėje elektrą kuri pagaminta trečiojoje šalyje ir patenka į žaliosios, į, į tos šalies energetikos sistemą, kad tai, tai energijai būtų galima numatyti subsidijas. Direktyva sako, kad tik lankstumas pagal 11 straipsnį, numatantis prieiga kitai valstybei nariai, nemini tos trečiosios šalies, tai reiškia, kad trečioji šalis kaip ir nepatenka į šią sistemą. Ir kalbėdama apie šio straipsnio demistifikavimą, noriu pasakyti, kad neturėtume išplėsti jo taikymo srities tiems dalykams, m, mm, kuriam jis netaikomas. Bet jie yra partnerystės susitarimas su Maroku dėl galimybės e, elektrai pagamintoj Marokė patekti į valstybės narės e, sistemą tai tada irgi reikia pasižiūrėti, kaip galima būtų mm, traktuoti tokios žalios elektros importą į ES šalį. Taigi čia išlieka labai daug klausimų, e, kurie taip pat yra susiję su trečiosios šalies įstatymais, taisyklėmis, kas apmoka mm, tinklus, kas apmoka energijos perdavimą ir taip toliau. Yra gal 50 klausimų, kurie kyla. Nenorėčiau čia nuliūdinti mūsų visų. Tiesiog reikia prisiminti, ką sakė komisija iš kolega, e, kolega iš komisijos, kad reikia veikti dvišalių susitarimų pagrindų. Reikia kalbėti apie informacijos keitimąsi. Taigi, kamolys yra valstybių narių rankose, reikia geriau koordinuoti pastangas tarp valstybių narių. Jei Ispanija bus ta e, parama suteikianti šalis tokiom šalim kaip Prancūzija ar Vokietija, e, tai reikia pagalvoti, kaip mes elgsimės po 20 metų, nes tada jau nu, turėsime numatyti tikslus iki 2030 metų. Ir negalime sakyti, kad mm, neverta galbūt turėti fotovoltinių įrenginių Švedijoje, mums pigiau būtų tokią energiją įsivežti, importuoti iš Šiaurės Afrikos šalių. Negalime taip kalbėti, tiesiog pagalvokime, kokią veiksmingą priemonę galėtume sukurti. Atsiduriu gan sudėtingai situacija, nes paprastai klausimus te gali užduoti tik parlamento nariai ir beveik te galiu dabar suteikti žodį tik savo pačiam, nes, na, tai ta bendra e, tragedija, kai renginiai rengiami ketvirtadienis vakarais ir be to man reikia išvykti tas dėrybas. Taigi, kągi, padėkosiu visiems e, parlamento nariams, darbuotams, kurių dėka buvo įmanoma sušaukti, su, surenkti tokį e, šį renginį. Na ir mūsų parlamento darbuotojų, komiteto darbuotojų dėka pavyko uh, surenti iš renginį. Atsistokite, kad matytumėte, kas atsakingas už organizavimą. Siūlau štai ką. Čia turime tiek daug ekspertų, su tiek daug žinių. Ir būtų labai gaila, gaila jeigu dabar nutrauksime posėdį. Taigi galbūt kažkas imtųsi iniciatyvos, išvestų jūs į barus, į Luxemburgo aikštę ir po pusvalandžio aš prisijungsiu, jeigu pasakysite, kur esate. Ir tuomet jau mes galėtume tęsti diskusijas. Tai gal kažkas galėtų imtis tos iniciatyvos. Tai man manimu, tai būtų.